Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke. Ponios ir ponai, mėly kolegos, kadangi jau penkios minutės po dviejų turėtume pradėti, noriu nuoširdžiai pasisveikinti su visais e, prekybos politikos dienos dalyviais Europos parlamente. Pirmą kartą tokio pobūdžio renginį organizuojame dėl labai konkrečių priežasčių, būtent dėl to, kad priekybos komitete mes e, svarstome intensyviai priekybos politikos e, teisėtumo ir politinių krypčių klausimus ir e, komisija prieš metus parengė komunikatą naują apie naujas pozicijas ES ir požiūrį į priekybos politiką. Taigi viena iš priežasčių šio renginio priekybos politikos dienos įvertinti aktualią situaciją, įvertinti, kaip priekybos politikos sprendimai gyvendinami konkrečiai praktikoje ir kokiu ateities perspektyvų galime tikėtis. Ir žinoma, šis renginys vyksta dar ir turint omenyje, kad mūsų požiūris į prekybos politiką yra labai skirtingas, galime kalbėti apie prekybos politikos sėkmę grindžiama vertybėmis. Šalia manęs sėdi pranešėjas, kurio pranešimo tema <clears throat> naudingi gam, gamtiniai ištekliai konfliktų regionuose ir e, būtent e, šioje srityje prekybos politika gali būti labiausiai, labiausiai grindžiama vertybėmis, tačiau taip pat e, yra ir tokių populistinių jėgų, Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, kurios pasisako prieš prekybos politiką už Brexitą, o Junktinėse valstijose prezidentu tapo asmo, kuris labai akivaizdžiai siekia protekcionistinis prekybos politikos, bent jau apie tai jis aiškiai kalbėjo rinkimų kampanijos metu ir daugelio valstybių narių sostinėse žmonės e, šeina gatves, e, dalyvauja demonstracijose, nukreiptose prieš prekybos politiką. Taigi prekybos politika šiandien savaime, nėra savaime vykstantis procesas, e, yra daugelį atvejų priimtina kaip gyvenimo būdas, tačiau susiduria ir su įvairialypiais iššūkiais. Atsižvelgiant į globalizacijos procesus, kurie intensyvėjo per pastaruosius metus galima žvelgti įvairių aspektų, paminėsiu kelis pavyzdžius. 1980 metais ir dabar visas pasaulio bendras socialinis produktas padidėjo 150 procentų. <clears throat> Pasaulio prekybos apimtis padidėjo 900 procentų pasaulinės investicijų apimtis ir priemonės susijusios su tiesioginėmis e, užsienio investicijomis padidėjo 2500 procentų. Taigi pasaulio mastu veikianti ekonomika smarkiai sustiprėjo, taip pat pasikeitė ir prekybos pobūdis, prekybinių mainų pobūdis. Šiandien 70 procentų pasaulio prekybos e, yra susijusios su vertės kūrimo grandinė, prekyba žaliavomis e, ir tik 30 procentų apriepia prekybą baigtiniais produktais. Todėl viskas labai glaudžiai susijęs su e, mainais prekybiniais investicijomis, atitinkamai su srautais ir Europa, nepaisant to, kad yra eksportuotoja, labai smarkiai priklauso ir nuo importo, nes 40 procentų <clears throat> viso eksporto ES sudaro ir importuojamos prekes. Taigi, turint omenyje visus šios aspektus, akivaizdžiai matome, kad dėrėdamėsi dėl prekybos politikos turime kalbėti ne tik apie muitų tarifus, tačiau taip pat ir apie vartojimo standartus, gamybos standartus, darbuotojų teisės. Štai praėjusiais metais mes patvirtinome tvaraus vystimosi tikslus ir privalome juos įtraukti į tą prekybos politiką, kurią nori formuoti globalus pasaulis nes man susidaro įspūdis, kad kai šis procesas vyksta nekontroliuojamai, kai negalime daryti jokio poveikio, tai žmonės e, globalizaciją ir pradeda vertinti neigiamai, skeptiškai, todėl būtina nustatyti atitinkamas taisyklės ir standartus prekybai globalizuotame pasaulyje. Čia automatiškai kyla ir kompetencijų galių klausimas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES tenka išskirtinė atsakomybė už priekybos politiką ES e, mastu. Ir aš tikrai nemanau, kad būtų teisinga vėl racionalizuoti šią priekybos politiką vadovaujantis nacionaliniais regioniniais interesais, nes tokiu būdu būtų kasama dobė ES e, integracijos projektui. Taigi, į šios aspektus būtina atsižvelgti, padaryti tinkamas išvadas, e, nustatant supaprastintas sprendimų prieimimo procedūras tam, kad e, ES vykstantis procesai vyktų veiksmingiau, greičiau, kad Europos Sąjunga galėtų formuoti prekybos politiką ir mūsų parlamentas būtent šiame procese, kadangi yra demokratiškai išrinkta institucija, gali tikrai įnešti rimtą indėlį vykstančias diskusijas ir darbus, ypač apie darbuotojų teisės, muitų mokesčių tarifus, kitus klausimus ir Manau, kad reikėtų pamastyti ir apie nacionalinių vyriausybių atsakomybę, mėly kolegos. Viena vertus mes pasirašome prekybos sustarimus, pritariant visų 28 šalių vyriausybėms. Tačiau procesui prasidėjus arba prasidėjus ratifikacijos procesui susidaro įspūdis, kad tik komisija ir parlamentas turi prisimti visą atsakomybę kurios nusikrato 28 šalių vyriausybės. Jeigu mes prekybos politiką suvokiame kaip bendrą veiklą, bendrą užduotį, tai turime labai aktyviai ginti demokratinių sprendimų priimimo procedūras visose valstybėse narėse. Demokratinės struktūros Mes jas turime, tačiau turime atitinkamai jomis ir pasinaudoti. Todėl turime žinoti, apie ką kalbame, privalome užtikrinti skaidrumą vykstančių procesų ir šiuo klausimu manau, kad parlamentas ir komisija per pastarosius metus tikrai daug ką nuveikė, siekdami skaidrumą padidinti tiek e, bendradarbiaudamos kaip teisėkuros institucijos, tiek ir pristatydamos visuomeniai esminės svarbos dokumentus, darybų protokolus. Taigi, mūsų pozicija labai aiški, siekiame formuoti globalizaciją vadovaudamėsi žmonių interesais, siekiame nustatyti atitinkamas bendras taisyklės, padaryti tą demokratiškai, nekvestionuojant ES integruotumo klausimų ir užtikrindami skaidrumą tam, kad prekyba vyktų ne tik laisvai, bet ir sąžininkai, nepažeidžiant žmonių interesų. Apie tai šiandien norime ir diskutuoti, apie tą legitimumą, teisėtumą tiek viduje, tiek ir e, į išorę, tam, kad pasiektume geriausių rezultatų. Ta mes darysime ne tik šioje salėje, tačiau taip pat ir bendraudami su žmonėmis, kurie mūsų renginį stebės internete arba atsiūs mums savo pastabas komentarus per Twitterį. Adresas Twitteryje yra mm, grotažinė uh, e, Trade Policy Day. Taigi visus raginame aktyviai dalyvauti diskusijose tam, kad e, galėtume gauti vertingų minčių, komentarų. Taip pat iš išės mūsų diskusija vyks e, dviem dalimis šiandien. Pirmoje dalyje pirmiausiai e, diskutuosime apie ES ir e, globalizaciją pasaulinėme kontekste, antroje dalyje daugiau kalbėsime apie e, šios veiklos struktūrą ir legitimumą. Panas Winkleris ir aš pirmininkausime atitinkamai pirmai ir antrai daliai šio renginio, taigi tiek būtų mano įžangos ir perdodu žodį iš karto ponui Winkleriu. Gerbiamas pirmininkė, ačiū Jums už suteiktą žodį, gerbiama komisarė, gerbiami svečiai, institucijų atstovai. Sveikinuosi su Jumis visais ir tikrai Jūsų vaidmuo labai svarbus, kalbant apie pasaulinę priekybą ir pasaulinę ekonomiką ir man tikrai didžiulė garbė e, moderuoti pirmąją mūsų diskusijų dalį. Ir pradėsiu nuo vieno, gal netgi dviejų prisipažinimo. Visų pirma, prieš vienerius metus, kai mes dar tik planavome organizuoti tokį posėdį, kaip kad minėjo beje ir pirmininkas, mes ir su komisare Cecilija Malstrom apie tai kalbėjome, o ji tuo met kaip tik buvo pristačiusi ES e, prekybos strategiją, naująją strategiją. Ji pristatė jį tarptautinės prekybos komitete ir e, tiesiog e, pirminė mintis buvo tokia, jog būtų labai naudinga atlikti tam tikrą vertinimą apsikeisti nuomonėmis prabėgus vieneriems metams e, po naujosios priekybos strategijos pristatymo. Ir, man atrodo, jeigu pažvelgtume į situaciją prieš metus ir į šiandieną, pamatytume, kad pasaulis tikrai itin pasikeitė. Ir čia turiu prisipažinti dar vieną dalyką. Vos e, Prieš keletą akimirkų, prieš prasidedančiams diskusijoms, diskutavau su pirmininku Langė ir e, Beje, žinome, kad Bobas Dylanas visai neseniai laimėjo Nobelio premiją ir pirmininkas pacitavo Bobo Dylano daino žodžius, pasakė, kad laikai keičiasi, times are changing. Tad tikrai e, keičiasi pasaulis, keičiasi prekybinė aplinka ir galima griežtai ir aiškiai pasakyti, kad pasaulis yra pasikeitęs. Taškas. Ir gerbiami e, mūsų šios dienos prelegentai, taip pat komisijos e, atstovė Cecilija Malmström, Klaun Blauner, kuris yra pasaulio prekybos organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, taip pat Jeffris Franksas. Uh, Jis yra Tarptautinio valiutos fondo biuro Europoje direktorius, taip pat ponas Kenas Ašas dalyvaus pirmojoje diskusijų dalyje, jis yra EBPO, priekybos ir žemės ūkio direktorato direktorius. O dabar pradėkime nuo Cecilijos Malmström. Ji yra komisarė atsakinga už priekybą. Ačiū labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Ačiū visų pirma už tai, kad suorganizavote tokias diskusijas ir tikrai savalaikės diskusijas. Tad džiugu, kad gavau kvietimą pasikalbėti šiandieną apie priekybos klausimus. Ir kaip minėjote, e, priekyba yra itin opi, svarbi tema. Ir turiu pasakyti, kad e, mūsų piliečiai, mūsų žmonės nėra nusteikę prieš priekybą. Jie supranta, kad tai atneša investicijas, saugimą, darbo vietų kūrimą. Tačiau yra ir tam tikro skepticizmo, tam tikrų baimių susijusių su kai kuriais priekybos aspektais. Ir tos dvi temos, kurias pasirinkote, tai yra pasaulinės prekybos politikos kūrimas ir taip pat jos patikimumas yra itin aktualūs aspektai. Labai džiaugiuosi, kad buvo pasirištas susitarimas praėjusį sekmadienį, CETA susitarimas, ir tikrai nekantrauju dirbti kartu su jumis, su Europos parlamento atstovais. Labai tikiuosi, kad susilauksime pakankamai paramos šio susitarimo atžvilgių, nes šis susitarimas, CETA susitarimas, kaip kad jį sutrumpintai vadiname, yra geras, o gal netgi puikus pavyzdys susijęs su to, kaip ES gali kurti, modeliuoti pasaulinę prekybos politiką. Kalbant apie ES prekybos politiką, svarbiausia yra suteikti europiečiams galimybę pasinaudoti integruotą globalią ekonomiką. Būtent tai daro ir CETA. Ji praplečia galimybės tiems asmenėms, kurie dirba gamybos įmonėse, teikia paslaugas ar užsima okininkavimu. Tačiau, kalbant apie CETA, labai svarbu užtikrinti, kad žmonės taip pat galėtų suvokti, jog jie turi galimybę įtakoti tas taisyklės, kurios keičia kasdienį jų gyvenimą. Todėl labai svarbu, kad būtų skatinamos tos vertybės, kurias mes giname čia, ES, o CETA tikrai tai daro. Mano nuomonė, kalbant apie aplinkosauginius elementus, kurie įtraukti į šį sustarimą, jie yra itin ambicingi, tai yra susijęs su tvaria plėtra, taip pat viešosiamis paslaugomis. Ir taip pat tai reiškia, kad europiečiai ir kanadiečiai galės spręsti, kaip jie nori organizuoti savo švietimo ar sveikatos priežiūros sistemas. Uh, Kalbant apie investicijų apsaugą bei pasiektą pažangą, tai yra pirmasis žingsnis pasaulinės reformos link ir tai padės dar geriau saugoti viešąjį interesą globalioje integruotoje ekonomikoje. Tad tikrai ši sutartis suteikia europiečiams tokį mm, įtikinamą balsą pasaulio arenoje. Uh, Ir man atrodo, kad mes tikrai galime įtakoti e, būsimą politiką, juk tai yra ir prekybos tikslas, ar prekybos visiems tikslas, apie tai kalbėjo ir pirmininkas, taip pat ponas Winkleris, juk visi norime veiksmingos, skaidrios, atsakingos ir verte pagrįstos prekybos politikos. Čia svarbu yra ne vien tik ekonomika. Ir tai svarbus yra ir kiti elementai. Džiugu, kad CETA į tai atsižvelgia praktiškai. Vienas iš klausimų, kuris dar yra svarbus, tai yra pasaulinės taisyklės skaitmeninėje srityje. Tai leistų pasinaudoti augančią skaitmeninę ekonomiką ir tai būtų galima padaryti be abejo tuo pat metu užtikrinant, kad saugotume europietiškas vertybės tokias kaip duomenų apsauga. Dabar e, dėl to mm, aplink, aplink, aplinkosauginių elementų aspekto e, svarbu skatinti ir jį, tačiau taip pat užtikrinti ir energetikos sektoriaus saugumą. Na, nu, o dabar dėl dvišalių regioninių prekybos susitarimų. Be cetos dar yra penki susitarimai baigti. Tikiuosi, kad jie artimiausių metų įsitikės įsigalios, su Vietnamu taip pat sudarytas sustarimas ir tai yra labai svarbus pasiekimas. Juk vienas iš globalizacijos iššūkių yra tai, kaip mes palaikysime ryšius su kylančiomis ekonomikomis. Dar yra deramasi dėl 20 kitų susitarimų ir darbo tvarkė plečiasi. Šiemet pradėtos dėrybos su Merkosur šalimis, taip pat pradėtos naujos dėrybos su Meksika, Indonezija, Tunisu. Tikimės, kad ir su Australija, Naujaja Zelandija, Čile bus pradėtos tokios dėrybos. Reikia siekti, kad tokie sustarimai būtų ekonomiškai efektyvus, kad būtų šalinamos prekybinės kliūtis, taip pat sudarytos geresnės galimybės mums konkuruoti pasaulyje, kad būtų suteikta geresnė mažų vietinių įmonių apsauga ir vartotojai gautų e, geresnį pasirinkimą. Kaip ir CETA sustarimo atžvilgių, dėl visų tų sustarimų bus daromasi atvirai, skaidriai ir suinteresuotoms šalims taip pat bus suteikta galimybė pasisakyti. Be abejo, prekybos politika glaudžiai susijusi su tokiais susitarimais, tačiau ne vien tik su tuo. Ir Taip pat žinau, kad e, gerbiamas pirmininkas rengė pranešimą dėl e, mineralų gautų konfliktinėse šalyse. E, taip pat yra svarbus ir kiti klausimai, tokie kaip GSP ir besivystančios šalis, ten esantis aplinkosauginiai žmogaus teisų aspektai. Taip pat užmėsgėme ekonominę partnerystę su AKR regiono šalimis, siekiant geresnės regioninės integracijos, tai tikrai priekybinė darbo tvarkė yra įtin ambicinga, tai apibrėžia ir mūsų ekonominius interesus ir taip pat atsižvelgia į globalizacijos aspektus. Vis dėlto reikia pripažinti ir tai, kad kyla patikimumo problemų šiuo atveju. Visi tie dalykai, kuriuos mes atliekame, e, gali padėti piliečiams tik tuo atveju, jeigu jie mumis pasitikės. Ir net jeigu mes sėkmingai pasiekėme susitarimų, sėkmingai vykdėme darybas, reikia nepamiršti ir to, kad būtina užmėgsti ryšį su savo piliečiais, juos tinkamai apie tai informuoti. Labai džiaugiuosi, kad setas susitarimas buvo pasirašytas, tačiau procesas buvo sudėtingas, ilgas ir be abejo reikia apsvarstyti, kokį įtaką tai darys trumpuoju, vidutiniu, bet ir ilguoju laikotarpiu mūsų ekonomikos politikai šiuo metu ekonomika yra daug svarbesnė, kalbant apie e, augimą, klėstėjimą. Ir, pavyzdžiui, ES 31 milijonas darbo vietų priklauso nuo eksporto ir, pavyzdžiui, sustarimas su Pietų Koreja padidino mūsų eksportą į tą šalį 50 procentų. Tačiau nemažiau užtikrinti, jog E, kažkaip tai kovotume su kai kurių piliečių e, turima baime tokių prekybos susitarimų atžvilgių. Yra piliečių, kurie bijo prarasti savo darbo vietas dėl to, kad jaudinasi, e, jog išauks konkurencija. Tačiau tikrai nedaug darbo vietų prarandama dėl priekybinių susitarimų, daugiau tai susijęs su modernizėjimu, moder, moder, modernizavimu, taip pat su tuo, kad mm, plinta skaitmeninimas. Todėl labai svarbu, kad mes klausytumėmės ir pritaikytume savo politiką. Reikia įtraukti žmonės nacionaliniu lygmeniu. Taip pat svarbu užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai įsitrauktų į tą procesą. Aš pati lankiausi 22 nacionaliniuose parlamentuose per pastaruosius metus ir toliau ketinu tai daryti. Bus diskutuojama apie priekybą, o Europos parlamentas yra toks centrinis veikėjas, kuris e, padeda užmėgsti e, ryšį su rinkėjais ir perduoti jiems reikalingą žinę. Be to, nacionalinės vyriausybės taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Dauguma jų, dauguma ministerijų, e, vyriausybių itin aktyviai palaikė ryšius su savo piliečiais, informavo apie prekybos sustarimus, tačiau dėje ne, ne visose valstybėse narėse tokia praktika paplitusi ir tokie dalykai turi būti e, pradedami aptarinėti, kai tik e, pradedamos įgyveninti tokios iniciatyvos, kai yra patvirtinami įgaliojimai komisijai dėl darybų. Todėl nacionalinės vyriausybės turi prisimti atsakomybę, padėti informuoti savo žmonės, kad jie labiau prisitaikytų prie globalizacijos procesų. Tai apima ir švietimo infrastruktūros įgūdžių tobulinimo aspektus, kurie padėtų piliečiams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios ekonomikos. Tad tikrai matome tuos svarbius pasikeitimus prekybos politikoje, gali būti, kad po poros mėnesių tų pasikeitimų bus dar daugiau. Ir jeigu išliksime ryštingi, lankstus, atviri, e, pasiekti tikrai svarbių ir apčiopiamų rezultatų. Naudinga būtų ir didesnis piliečių pasitikėjimas. Tad ačiū, ačiū Jums, kad pakvietėte mane į šios dienos diskusijas. Ačiū komisarė už tai, kad pasidalijote mintimis ir informaciją su mumis. Jūs reguliariai tarptautinės priekybos komitete Europos parlamente dalinatės tą informaciją su mumis. O dabar žodį suteiksiu PPO atstovui Ir dar prieš tai noriu visiems priminti, jog PPO vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį šiandienos pasaulyje, tiek naujame, tiek sename priekybos pasaulyje. Čia, Europos parlamente, yra platus konsensusas ir palaikymas uh, tam faktui, kad e, daugia šalė e, priekybos sistema, kurie kūnė PPO, yra geriausias variantas, kuris leidžia užtikrinti e, sažiningą, atvirą, taisyklėmis paremtą sistemą. Mes taip pat galvojame, kad labai svarbus yra PPO parlamentinis matmuo. Aš galvoju, kad to svarba tik tai auks ir auks, kadangi reikia garantijų, reikia uh, demokratinio legitimumo pasaulinės prekybos stiprinimo. Tad e, džiaugiuosi galėdamas priste, suteikti žodį Karlui Brauneriui, kuris yra PPO generalinio direktorius pavaduotojas. Members. Ačiū. Pirmininkė Langė, gerbėmi Europos parlamento nariai, komisijos narė Marė Malmstrom. Dėkuoju, kad pakvietė Europos parlamento priekybos politikos dieną. E, ji e, vyksta tokiu metu, kai priekyba, priekybos susitarimai mm, yra dažnai kaltinami dėl įvairių blogų padarinių. Tai ypač buvo pastebima kovoje dėl CETOS ir žinoma mm, per JAV prezidento rinkimų kampaniją. Todėl e, džiugu, kad galime pakartoti, jog e, esame tvirtai įsipareigoję bendradarbiauti su parlamentais, kad būtų galima geriau išaiškinti, kas pasakyta ant kortos. Jūsų kaip parlamento narių vaidmuo jau buvo akcentuotas, tai jūsų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Globalizacijos, e, netgi globalizacijos, visuotinės globalizacijos laikais visas Mm, verslas yra vietinis, jūs esate tiesiogiai susijęs su rinkėjai, su savo apygardomis ir jūs matote priekybos ir priekybos susitarimų e, realius padarinius ir tai, kas suvokiama kaip to padariniai. Taigi, jūsų vaidmuo išaiškinti tarptautinių dėrybų visus sudėtingumus, visus uh, daugia šalių sutarimų pliusus ir minusus. Ir prie, diskusijos dėl priekybos ir globalizacijos turės išvelgti į abi šių diskusijų pusės priekybos globalizacijos nauda, bet taip pat ir iššūkiai um, yra sėtini būtent su, tai, su, su tuo ir tik tai per diskusijas, kurios būtų paremtos gerą informaciją, mes galėtumėm išvengti netinkamo protekcionizmo. Dažnai žmonės painioja priekybos liberalizacijos padarinius su technologinės pažangos elementais. Aš galiu pasidalyti savo asmenę patirtimį. Prieš 12 metų buvau Vokietijos priekybos politikos komiteto narys ir kai atvykau į Briuselį, um, turėjau nurodymus kovoti už tai, kad būtų išlaikyti aukšti tarifai a, a, stambiems televizoriams. Prie Acheno buvo tik pastatyta nauja gamikla ir Europos gamintojas įtikino mano vyriausybė, kad e, jam reikia apsaugos nuo konkurencijos iš Azijos ir kad tai reikia užtikrinti per didelius, labai didelius tarifus. Dabar pasakysiu jums iš tikrųjų, e, kad tie televizoriai buvo labai dideli. Ne tik platus, bet ir gilus, kadangi Mm, technologijos buvo tokios gaminant ekranus, tai buvo senos technologijos, o tas gamintojas buvo investavęs į tą seną technologiją. Jis pra, ne, nejokuoja kojant su technologinė pažanga ir a, iš tikrųjų tų investicijų nebebuvo galima išsaugoti, nebesvarbu, kokias politikos priemonės pritaikytum. Ir, a, Niekas nebebūtų išgelbėjęs tokių televizorių gamybos. Ir mm, Mm, mūsų pagrindinis ekonomistas amerikietis pasakė, kad e, čia kitas pavyzdys, kad milijonai amerikiečių vai, e, sunkvežimių vairuotojų gali neras, netekti savo darbų, jeigu um, sunkvežimiai pradės savarankiškai važiuoti ilgus atstumus. Tai bus tikrai labai skausmingas procesas, bet yra iš tikrųjų aiškios ribos, ką priekybos politika gali pasiekti. Tai priekybos politika suteikia tam tikrus įrankius. Labai svarbu, kad mes panaudotumėm visą potencialą ES. Taigi mes atidžiai išanalizavome priekybą visiems principai. ES juda link kitos priekybos politikos lygmens, kuris jau būtų daugiau nei vien tik tai rinkos atverimas. Aš apgailestauju, kad dažniausiai um, mes kalbame apie laisvos priekybos susitarimus. Um, Iš tikrųjų, tokie susitarimai jau yra e, ne vien tik tai susitarimai dėl laisvos priekybos. Ir tarp kitko, aš nesu iš laisvos, iš pasaulio laisvos priekybos organizacijos, aš esu iš pasaulio priekybos organizacijos. Uh, PPO tai ne vien tik tai laisva priekyba, tai yra mm, taisyklių pagrindas, kuris sugarantuoja prognozuojamumą ir teisinį tikrumą pasiremiant tuo, dėl ko sutarė nariai. Pavyzdžiui, SPS mm, ar TBT klausimai ar standartai e, demonstracijos prieš priekybą, kurios dažnai lydėjęs priekybos politikos veiklą, šiuo buvo nukreiptos prieš PPO Tai buvo tokios dienos, kuomet daugia šalės priekybos buvo vienintelis priekybos politikos formas. Dabar panašu, kad višaliai susitarimai labiau tiesioginių būdų paliečia žmonių gyvenimus. PPO atrodo kažkas tokio tolimo, bet mes jaučiame ir solidarumo jausmą su tais kas turi išaiškinti prekybos politiką, tikrai nėra mei auditorijai. Tik galėsime užtikrinti didesnį žmonių pasitikėjimą tuo, kad prekybos politika bando taip suformuoti globalizaciją, kad ji būtų naudinga visiems. Uh, tas po, toks požiūris ES, kad viskas turi būti orientuota į vertę, užtikrins tai. Priekyba visiems yra tikrai e, geras įsipareigojimas, kad būtų tvari plėtra visame pasaulyje, kad būtų aukšti standartai, sauga, aplinkosauga. Ir taip, priekyba visiems tai labai aiškiai apibrėžia, tačiau tai nėra nauja ES priekybos politikos savybė, kaip kad mes pastebime PPO. PPO toks požiūris orientuotas į vertę taip pat akivaizdus ir mm, tą mes matome kuomet es panaudoja stojimo, dėrybų, stojimo dėrybas kaip svertą, kad apibrieštų naujų kandidatų prieimimo sąlygas ir tam tikrus standartus. Ir aš sakyčiau, kad galbūt kartais tai dėrybas, dėrybų procesą išilgina, tačiau tai duoda naudos visiems. 2006 metais Europos Sąjunga nustojo būti daugia šalio požiūrio ištikimu, ištikimo sekėja ir dabar daugia šalis požiūris yra taikomas kartu su dvišalėmis dėrybomis. Tokiu būdu siekiama konkrečių rezultatų galėčiau pasakyti, mm, pavyzdžiui, kad e, kitos valstybės, kurios dėrėjosi su ASEANO valstybėmis narimis, e, sudarė sutarimus anksčiau, tačiau jų užmai nebuvo tokie platus, netokie dideli. O mm, tai ne visuomet garantuoja tikrą vertę. Sakyčiau, kad uh, e, ES susitakė su tuo, kad reikia gal kartais uh, paukoti dėrybų spartumą, tai jeigu nori užsitikrinti, kad būtų didesnė vertė. Aš galėčiau paminėti to, tokius klausimus kaip Singapūro, pavyzdžiui, kur ES pasisakė už juos, turėjo atsisakyti jų kankūnė, o dabar jie vėl iškyla. Ir tik dabar žmonės suvokia, kiek aktualūs jie yra vystimuisi ir pradeda iš tikrųjų tam teikti daugiau svorio daugia šalėje arenoje. Galbūt tai nulėmė ir patirtis sukaupta per dvišalius priekybos susitarimus ir dėrybas dėl jų. Es priekybos darbo atverkėje, todėl uh, Mm, yra mm, PPO sutinkama palankiai, kadangi tai yra kelias į daugia šalį požiūrį ateityje. Tokie dvišaliai ir regioniai susitarimai tikrai gali būti labai naudinga atrama tolesniems daugia šaliams susitarimams. Ir manau, kad iš tikrųjų šiandienos programa e, turėtų būti vadinama taip ES, tai yra pasaulinės priekybos politikos formuotoja. Ir čia aš pabaigoje galėčiau tik pridurti šauktuką. Ačiū už Jūsų dėmesį. Uh, thank you, thank you very much. Ačiū, ačiū už Jūsų pasisakymą ir esu tikras, kad tikrai po to bus labai gyva klausimų ir atsakymų sesija tikrai buvo labai svarbus pasisakymai. O dabar nuo PPO pereikime prie TVF. Abi institucijos dirba iš vien, kad užtink, užtikrintų gerą um, pasaulinių mokėjimų sistemos veikimą. Ir tai e, tikrai tarpusavį labai susijęs pasaulis ir e, TVF vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Tad suteiksiu žodį ponui Jeffrey Franks, kad jis pristatytų TVF požiūrį. Jis yra TVF direktorius Europai. Ačiū pirmininkė. Gerbėmi Europos parlamento nariai, man tikrai labai džiugu, man taip būti čia ir pristatyti TVF Mm, pastangas, darbą, bendradarbiavimą su parlamentais visame pasaulyje per parlamentinius tinklus. Aš mm, įsivaizduoju, kad informacija ir jums yra išplatinta. Mes turime Parlanet, bendradarbiavimą su parlamentais tinklą. Ir tikrai galime pasidžiaugti ir mūsų glaudžių bendradarbiavimu su Europos parlamentu. Ši priekybos diena, šis renginys surinktas tikrai lemiamų metų. Uh, Jau seniai ir ekonomistai sutarė, kad laisvesnė priekyba yra gerai pasaulio ekonomikai. Tarptautinė priekyba yra ekonominio klėstėjimo variklis. Keičiantis prekiamis ir paslaugomis laisvai, ištekliai gali būti paskirti geriausių būdų ir tai gali paskatinti augimą ir vartotojų pasirinkimą. Daug metų ekonominis įsitikinimas buvo paremtas politiniu palaikymu. Politinis palaikymas kurį, aišku, lėmė ir katastrofiška patirtis, kuomet buvo vykdoma protekcionistinė politika didžiosios depresijos metais. Visą tai lėmė tokiu tai, kad buvo sukurta Europos Sąjunga per Europos plienų ir anglių bendruomenę. Ir aišku, kad po to ir, ir bendra rinka buvo sukurta ir išplėsta ir taip pat ir pasauliniai priekybos susitarimai po to sekė GAT, PPO. Ir vis tik tai reikia pasakyti, kad dabar to politinio palaikymo laisvesniai priekybai mažėja. Matome ir Doha raundą, dėrybų raundą, dėl, pagal PPO kas jau daugiau dešimtmetį nebaigta, yra didžiulis, pas, buvo didžiulis pasipriešinimas, nes jis turėjo į CETA susitarimą su Kanadai ir TTIP, transatlantinės priekybos partnerystėje yra didžiulis pasipriešinimas taip pat ir, pavyzdžiui, mm, ir partnerystėje tarp JAF ir kitų Ramio vandenino šalių susitarimams yra didžiulis pasipriešinimas abiejų partijų JAV kongrese ir Europoje taip pat. Ir štai dabar visos tos kalbos dėl breksito. Man atrodo, visa tai yra žingsnis nuo iš, iš šono, nuo to kelio link laisvesnės priekybos prekiamis ir paslaugomis. Ir, ta, ir, ir ta politinis palaikymas mažėja ir mes matome, aišku, kad ir pasaulio priekyba traukiasi, nors daug dešimtmečių džiaugiamės puikiu augimu. Nuo 2012 metų matome, kad Mm, tikrai labai nedidelis augimas, tik 3 procentai yra priekybos prekiamis ir paslaugomis. Ir, ir aišku, tai turi poveikį ir BVP. Apie 3 ketvirtadaliai to e, realaus priekybos augimo sumažėjimo nuo 2012 metų, palyginti su to, kas buvo prieš penkerius metus iki finansinės krizės, gali būti e, sėtina su um, glo, globaliu e, silpnesniu ekonomikos augimu, bet mažėjančiams investicijoms, kiti veiksniai tai būtų ir mm, priekybos augimo mažėjimas, realaus importo augimo mažėjimas. Ir, tai ir, ir tokie dalykai kaip priekybos liberalizacijos mm, spartumas, taip pat tai, kad daugiau yra netarifinių kliūčių mm, po globalinės finansinės krizės, tai aišku yra rizika priekybai, bet to mm, yra mažiau ir gamybos vietų perkeliama kitas vietas. Um, per sieną vykstančios priekybos grandinių formavimasis taip pat lėtėja, mažiau yra tiekimo grandinių plėtimosis plėtimosi ir, na, sunku pasakyti, ar mažėja kažkokiu tai galimybių, ar viskas jau išnaudota, ar tiesiog yra blogas poveikis priekybą iškraipančių politikų. Aišku, kad e, tas lėtas pasaulinis priekybos augimas išliks dar ir ateityje, bent jau žiūrint, kas bus per atimiausius penkerius metus. Nebent bus politikos pasikeitimai, bus kaž, kaž, kažkas tai daroma su su pasaulinėmis vertės grandinėmis. Be to, investicijų augimas Kinijoje, kitose kylančios ekonomikos valstybėse yra lab, daug mažesnis nei anksčiau, pro, technologinis progresas lėtėja. Kalbant apie politinę pusę, yra tikrai didėjantis nepasitenkimas daugelį pasaulio valstybių tarp grupių, kurios galvoja, kad Mm, šio laikinė ekonomikoje jos e, prarado pranašumą ir nors laisvesnė priekyba sukurtų daugiau naudos nei praradimo, vis tik tai tie ankstesni kai kurių sektorių ar darbuotojų praradimai ne visuomet mm, kompensuojami, ne visuomet yra tinkama apsauga, e, kad ir tuomet nėra užtikrinamos garantijos, kad bus ekonomika, galimybės vystytis, kad bus darbuotojų darbo sąlygos ar atlyginimai apsaugoti. Ir kaip komisijos narė Malstrom pasakė, iš tikrųjų labai svarbu, kad tie, kas dėrėjosi dėl CETA, TTIP ar TPP, pasimokytų iš praeities klaidų ir įtrauktų svarbesnės nuostatas dėl darbuotojų sveikatos, saugos, apsaugos. E, darbuotojų teisų apsaugos. Ką mes galėtume, tai aišku, užtikrintų daug didesnį palaikymą ir ką mes galime padaryti, kad paskatintumėm spartesnį priekybos augimą. Atsižvelgiant į tai, kad priekyba lėtėja, reikia spręsti tokį, tai, kas trukdo, kas yra politinė reakcija. Reikia galvoti apie mm, tai, kas užtikrintų produktivumą ir augimą visur. Uh, Mm, firmas galėtų gauti tada geresnį, daugiau ką įdėti į savo e, verslą per priekybą, išmoktų, sužinotų daugiau naujų technologijų, e, pasimokytų apie kitus procesus ir užsienio rinko. Mm, labai svarbi yra priekybos politika, aišku, reikia nepamiršti kaip elementų, kurie leistų paskatinti e, globalų tiekimo grandinės vystimasi, tai yra ir tarifai turi būti mažinami ir gyvendami susitarimai dėl priekybos e, palankesnių sąlygų, taip pat ir PPO susitarimai, Doha e, darbo tvarkė ir taip toliau paminėtini. Reikia tolesnių e, reformų, kas užtikrintų papildomumą tarp investicijų per sieną ir priekybos ir, ir kliūčių priekybai mažinimo. ES bendroje rinkoje tokie dalykai iš esmės jau buvo pasiekti ir todėl ES kaip po tokia yra labai svarbus pavyzdys, kaip ateityje turėtų atrodyti priekybos politika kitose regionuose pasaulyje. Visapusiški priekybos susitarimai, jau sudėrėti ar dėl kurių deramasi tarp ES ir tokių valstybių kaip Kanada ir JAV, kaip komisijos narė Masron pasakė, žada už, nustatyti naują pasaulinį standartą standartą šioje srityje. Na ir galiausiai, kad būtų galima išsaugoti priekybos integracijos naudą, politikos kuriejai turi m, mm, išspręsti tai, kas labiausiai rūpi darbuotojams ir atitinkamiems ūkio sektoriams, kad būtų galima um, išspręsti tai, kas neramina dėl konkurencijos iš užsienio, kad būtų sklandesniai perėjimai, kad politika būtų geresnė, kad būtų uh, ge, geriau galima gebėjimus darbuotojų tvirtinti, apmokyti juos, uh, užtikrinti didesnį mobilumą į kitą profesiją ir kitą regioną. Reikia užtikrinti socialinės apsaugos visus tinklus. Ir Europa čia puikiausias pavyzdys, kaip spręsti tokius dalykus, nes tai duoda naudos visiems piliečiams, kas yra daroma čia sprendžiant priekybos keliamus iššūkius. Na ir apibendrinant galiu pasakyti, iš tikrųjų didžioji recesija labai sukrėtė visą pasaulį. Dabar atsigavimas yra lėtas, tačiau atsakymas yra nenusigręžino politikos, kuri leido Europai klėstėti, būti stabilia, ekonomiškai integruota. Tokia pati politika juk leido um, ir maždaug milijardą um, kinų ištraukti iš skurdo per pastarai um, e, ketvirtį amžiaus. Taip pat pagerino gyvenimo standartą šimtams milijonų žmonių Rytų Azijoje, Latino Amerikoje ir visai neseniai Afrikoje. Kai ponas Winkleris pacitavo Bobą Dylaną, aš irgi užbaigsiu e, savo citatą, pratesamas jo citatą. Mm, savo dainoje, kad laikai keičiasi, Bobo Zilonas sako, jeigu vanduo kyla ir jau tave apsėmė pusiau, tai pradėk geriau plaukti, kitaip nuskesi. Aš manau, kad mes negalime stovėti, nieko nedaryti, kai e, vanduo taip greitai kyla, mes turime pradėti plaukti. Ir kaip mano bosas Kristin Legard pasakė neseniai, galbūt kai kurios rovės yra prieš mus, tačiau dabar dabar ehm, turime užtikrinti, kad būtų daugiau tarptautinio bendradarbiavimo, kad būtų daugiau priekybos visame pasaulio, ne mažiau. Uh, Ačiū. Pone Frenksai, už jūsų indėlį ir viziją, kurią pritarė dauguma dalyvių. ir taip pat pritarė dauguma svarbių ES institucijų partnerių. Komisijos narė Malstrom kalbėjo apie mineralus iš konfliktų zonų. Tai yra pavyzdinis e, sektorius arba pavyzdinė tema priklausanti nuo EBPO ekspertų indėlio Mūsų tarpe yra e BPO atstovas, ponas Deš, atsakingas už žemės ūkį, be kita ko, ponas Eš. Jam suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė komisija, mastro, mėly kolegos. Tarsiu keletą žodžių, kurie galbūt nėra nauji ES, tačiau galėtų būti svarbus ir pamėginsiu pasvarstyti, kodėl šiandien priekybai yra iškilusi grėsmė, iš tiesų yra iškilusi ir pateiksiu kelis pasiūlymus, kaip staciją keisti. Manau, kad ekonominius argumentus Jeffris jau gerai pristatė. Nemažai kolegų, skaitant ir TVF, tikrai nemažai nuveikė šioje srityje. Noriu pasakyti, kad šiuo metu metu mes išgyvename per pastarus 70 metų didžiausią prekybos stagnaciją palyginti su BVP. Ir e, tiek, e, kalbant apie trukmę, tiek, tiek apie kitus aspektus, tai yra unikalus reiškinys. Ir daugiausiai tai sąlygoja skeptiškos nuotaikos valstybėse narise, vyksta įvairius referendumai, kurie atspindi atspindi didelių visuomenės sluoksnių nusivylimą, nes jie mano, kad prekyba atima iš jų ekonominės galimybės ir asmeninį gerbuvi. Mažina, nepaisant to, kad, kaip dauguma kalbėtojų minėjo, prekyba yra pagrindinis darbo našumo, ekonomikos saugimo, naujų darbo vietų e, variklis. Pradedant nuo kasdienių maisto produktų ir baigiant vaistais, e, išmaniaisiais telefonais ir e, ryšio priemonėmis kitomis jos nebūtų įmanomos arba jų neturėtume, jeigu nebūtų prekybos, taigi e, pribrendo laikas pabandyti sutaikyti tarpusavį visuomenės skeptiškumą ir ekonomistų poziciją, kuri buvo pristatyta, tačiau turime kalbėti atvirai, kartais skeptikai yra teisūs, e, priekybos nauda pasiekia ne visus ir e, yra nemažai ir žalos, kartais yra didelio masto, ją patiria e, atskiri individai, įmonės, regionai ir Tačiau kitą vertus skeptikai yra visiškai neteisus. Svedami savo rinką nuo užsienio konkurentų, jūs izoliuojate savo visuomenę nuo naujų produktų, paslaug, paslaugų ir idėjų. Protekcionistinės priemonės neapsaugos individų ūkių e, ar regionų, tik tai sukels papildomų sąnaudo, pribos investicijas į naujas galimybės užsitikrinti ekonomikos augimą ir papildomas pajamas. Labai dažnai ekonominis sutarimas, e, ekonomistai taip pat yra teisūs, kad e, atviros ekonomikos auga greičiau nei uždaros, e, darbo sąlygos ir darbo užmokestis yra didesnis įmonėse, kurios prekiauja, nei tose, kurios neprekiauja. Prekyba laikui bėgant milijonų žmonių milijonų žmonių padėjo išbristi iš skurdo, tačiau būtų sudėtinga e, manyti, kad prekybos politika vien tik tai bus visiems e, naudinga. <clears throat> Turime pripažinti, kad prekyba gali būti naudinga visiems tik tuo atveju, jeigu uh, vyriausybės vyks tokia struktūrinė politika, kuri leis mūsų ekonomikai veikti veiksmingai, kurie prieptų strateginės investicijas, investicijas į socialinę politiką, į naujoves fizinę infrastruktūrą ir toliau prekybos politikos negalima vykdyti vakume. Ji turi būti sudėdamoji vidaus politikos dalis, vyriausybės gali daug ką nuveikti. Jeffris kalbėjo ir minėjo ekonominės priemonės, kurios makrolygmenių yra prieinamos, tai yra pinigų politika, nemanau, kad galima čia kažką daugiau nuveikti, daugelį valstybių galima pasinaudoti tam tikrą mokesčių erdvę, siekiant paskatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą. Tačiau vyriausybės gali imtis ir kitų dalykų, du iš jų noriu paminėti, jums nereikia pasirinkti vieną, reikia naudotis abiem priemonėmis. Ir tai buvo paminėta, vyriausybės gali daugiau dėmesio skirti sumažindamos nereikalingas sąnaudas, kurios primeta šiuo metu įmonėms ir atskiriams asmenims <clears throat> politikai, pavyzdžiui, neveiksmingos muitų procedūros pasienyje, taip pat Mūtų mokesčiai neproporcingai dideli, kurie yra taikomi tam tikriems produktams ir paslaugoms, tačiau kartu būtina vykdyti ir vidaus politikos reformas, kurios atitiktų specifinius iššūkius ir galimybės egzistuojančias atskirose šalyse. Sudėdamosios dalys yra pakankamai aiškios, tačiau receptas priklauso nuo valstybės konkrečios ypatumų, kartais viskas priklauso nuo darbuotojų ir įmonių sugebėjimo sureaguoti į naujai atsiveriančias rinkų galimybės, kitais atvejais pirminybė turi būti teikiama perimų laikotarpį socialiniai apsaugai, perkvalifikavimui tam, e, kad e, E, persikėlusios šeimos iš vienos vietos į kitą galėtų lengviau pristaikyti prie naujų sąlygų. Šie procesai turi vykti sinchroniškai, šių veiksmų galima imtis nacionalinių lygmenių, tačiau vyriausybės gali pradėti dėrėtis taip pat ir dėl teiškai privalomų e, regioninių dvišalių ir daugišalių prekybos ir ekonomikos susitarimų tam, kad būtų į juos įtraukti nacionaliniai įsipareigojimai, tam, kad būtų padidintas prognozojamumas, užtikrintumas investuotojams, taip pat skaidrumas ir tai tam, kad procesų dalyvių skaičius padidėtų ir daugiau jų pajustų apčiuopimą ekonominę naudą. Taigi sustarimai dėl ekonominės partnerystės galėtų būti atsakas į visuomenės susirūpinimą dėl neteisingo prekybos pelno pasidalymo arba perskirstimo. Taigi užuot mėginus sustabdyti priekybą, šiandien labiau nei bet kada reikia stengtis skatinti pažangesnę, įtraukesnę, nuoseklesnę prekybos, investicijų ir vidaus politikos priemonių programą, kuri atvertų daugiau galimybių didesniam skaičiui žmonių. Taigi geriausia galimybė yra veikti tarptautiniu mastu, pasitelkus PPO, taip pat vystyti daugia šalės ir regioninės iniciatyvas ir buvo kelis kartus minėtas CETA susitarimas, <clears throat> tai yra tikrai sėkmingas pavyzdys, tačiau taip pat ir nacionaliniu lygiu vyriausybės gali veikti, nesugebėjimas tarptautiniu mastu siekti taip greitai pažangos kaip norima, nereiškia, kad ir toliau reikėtų tęsti neveiksmingą politiką valstybėse. Valstybė viduje, taigi tiek noriu pasakyti, ačiū. Labai ačiū. Ir dabar turime galimybę tarptautinio prekybos, tarptautinės prekybos komiteto nariams užduoti klausimus, išsakyti savo pastabas. Pirmieji kalbės kaip įprasta koordinatoriai, tačiau turite klausti ne per ilgai tam, kad mūsų podiumo dalyviai galėtų sureaguoti, atsakyti. Siūlau nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės. Pirmas kalbės Europos Liaus partijos kolega Kristoferis Fielneris. Ačiū labai. Taip, tikrai labai svarbios diskusijos tokiu sudėtingu laikotarpiu, juk tai yra e, globalus iššūkis, su kuriuo susidurėme. Kalbant taip pat apie nacionalizmo, protekcionizmo tendencijų stiprėjimą. Na taip, šiandien aktuali yra ir su Donaldu, Donaldu Trumpu susijusi tema, tačiau galbūt tai nėra mūsų e, diskusijų centras, tačiau e, E, tai, man atrodo, yra tokios populistinio vadovavimo pavyzdys. Man atrodo, kad tos idėjos, apie kurias šiandien diskutuojame, yra svarbios, reikia skleisti informaciją šiais klausimais, tačiau neretai man susidaro įspūdis, kad globalizacija e, dažniausiai yra kaltinama viskuo, kuo tik įmanoma. Tačiau galbūt to nereikėtų daryti. Ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Taip, klausiausi mūsų garbių prelegentų ir man atrodo, kad e, Šiandien galbūt labiau reikėtų kalbėti apie e, pinigų, valiutos politiką, kuri yra taikoma. Ir taip aš suprantu, kad e, tai galbūt nėra patrauklios temos mūsų rinkėjams. Galbūt prekybos politika atrodo patraukliau, tačiau mes, kaip politikai, turėtume daugiau dėmesio skirti politikos stebėsenai. Dar vienas dalykas. Tai buvo įdomu išgirsti, kad ES yra tarp pirmaujančių, kalbant apie prekybos politiką, tačiau e, čia svarbus yra ir tie minėti išsamus prekybos ir ekonomikos susitarimai, vis dėlto kyla štai toks klausimas. Gali būti, kad mes e, visai e, sėkmingai pirmavome, tačiau dabar galbūt užmygome ant laurų ir kalbant apie tuos išsamius priekybos susitarimus, kurie sudaromi, kartais per daug sudėtinga juos netgi suprasti būna ir. Mm, Norėčiau paklausti jūsų nuomonę, kokią įtaką tai darys e, globaliai darbo atvarkiai, jeigu ES nuspręstų kažkaip mažinti savo veiklą ir jos mastus. Na ir pažvelgus į tą mm, globalų kontekstą. Taip, e, skurdas e, gana sparčiai mažėja. Tas, norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė, kalbant apie tas skurdžias šalis. Davidas Martinas, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Ačiū labai. Taip, Kalbant apie e, priekybinę retoriką, neretai tai yra vadinama antiglobalizacinė retorika. Ir tie asmenys, kurie kritikuoja globalizaciją, mano, o, kad mokestiniai aspektai, kontrolės išvengimas e, yra svarbu, tačiau akivaizdu, kad korupcija nėra taip lengva išnaikinti, kaip kad yra kalbama. Ir Kalbant apie sudaromus prekybos susitarimus, galbūt e, tuos su korupcija susijusius aspektus reikėtų ir juos įtraukti, o gal ir ne. Kokia yra jūsų nuomonė? Dar vienas klausimas. Ponas Brauneris kalbėjo apie tai, kad e, dėrybose kompromisai yra neišvengiami, nuo to be abejo nukenčia ir susitarimų kokybė. Tai aš puikiai suprantu. Tačiau Kalbant apie prekybinės dėrybas, dažniausiai e, ne vienerius metus jos užtrunka. Ir norėčiau paklausti, kiek, tarkim, iš penkerių metų laikotarpio, e, kurį trunka darybos, užima e, pats dėrėjimosi procesas, o kiek, ten, kiek įvairūs administraciniai derinimo reikalai. Ir kalbant apie tą Valonijos išsišokimą, E, tarsi e, susviravo pasitikėjimas mumis po to, kas nutiko. Norėčiau taip pat paklausti dėl Filipino. Ar reikėtų sustabdyti e, prekybinės darybas su Filipinais, todėl kad mes e, vadiname save tokiu žemynu, kuris sudaro prekybos susitarimus su šalimis, kurios vadovaujasi panašiamis vertybėmis, kurias giname ir mes. E, Dar dėl Trumpo, dėl 45 procentų ir tarifų. Na, įsivaizduokime, jeigu tas pasiūlymas būtų įgyvenintas. Ar tokiu atveju prekybos apsaugos mechanizmai būtų pakankami? Ir ar tos prekes, kurias dabar e, eksportuojame į Ameriką, galbūt būtų nukreiptos kažkur kitur. Ačiū labai. Dabar žodis kitam kolegai. Ponas Torbatė, prašau. Man e, ekonominių požiūrių stebina, kad e, laisvoji prekyba sukūrė gerbuvį, tačiau diskusijos eigoje e, išiškėjo visiškai priešingos pozicijos. Taigi dėl dabar politikai pradėjo ginčytis dėl neginčytino teiginio, tai kil klausimas, kodėl taip įvyko galbūt todėl, kad mes prekybos naudą tik tai daugiausiai pabrėžiame, nieko nekalbėdami apie sunkumus. Laisva prekyba reiškia rinkos atverimo, tai reiškia konkurencija daug sudėtingesnė, didesnį darbo našumą, tačiau taip pat ir daugiau bankroto atveju. O tai reiškia, kad šioje konkurencinėje kovoje laimi tik tie, kurie sugeba tinkamai prisitaikyti, tai yra turi pakankamai kapitalo, sugeba užtikrinti tinkamą išsilavinimą, suteikti švietimo sistemą, užtikrinti. Ir aš, būdamas ekonomistu, turiu pasakyti, kad uh, E, tie žmonės, kurie atstovauja laisvai priekybai, tikrai nėra patys labiausiai išprūsę. E, parlamente taip pat yra prisimint diskusija apie CETA, kuri vyko Strasbūrė. Ponas Lambertsas, kuris, tuo metu, e, kuris yra bendra pirmininkas žaliųjų, tuo metu teigia, kad Valonija pritarė Europai. Tačiau įsivaizduokite, kaip viena nedidelė provincija gali pakeisti Europos likimą arba ponė Lepen, kuri teigia, kad TAFS universiteto siūlomi modeliai galėtų sukelti nedarbą. Niekas negali, vertinamas tam tikrus modelius, teikti, kad jie atneš mums vienokį ar kitokį teigiamą ar neigiamą rezultatą. Taigi aš iš esmės nepastebiu jokių esminių skirtumų tarp argumentų, kuriais vadovaujasi žalieji ir Marie Le Pen. Jie remiasi tais pačiais argumentais. Aš to baigsiu kalbėti to pirmininkę, e, kadangi atkreipiau tai dėmesį, norėjau atkreipti taip pat ir jūsų dėmesį į šios aspektus. Ačiū labai. Dabar e, liberalų koordinatorių Šalkė. Pone Šalkė, ačiū labai, tai tikrai itin mm, savalaikės diskusijos ir reikia nepamiršti to tamsaus debesies, kuris kabo virš mūsų galvų. Uh, Todėl, kalbant apie globalizaciją, svarbu atsižvelgti tai, jog e, svarbus yra tas platesnis e, kontekstas. Ir nežinau, ar mes galime galvoti, jog e, turėtume dabar stabdyti globalizaciją. Vienintelis klausimas yra toks, kokią formą norime, kad globalizacija įgautų. Ir kokias taisyklės norėtume sukurti, kurios rėmintų tą procesą, taisyklės, kurios būtų realistiškos ir duotų naudą mūsų piliečiams. Neretai diskusijose e, išpučiamos tos viltis ar kažkokios baimės, abejonės susijusios su tuo, ką gali ar ko negali priekybos politika ir dėl to, kas yra atsakingas už pokyčius. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad priekybos taisyklės būtų modernios ir reikia nepamiršti to, kad mes atstovaujame savo piliečiams. Taip pat reikia mm, atskirti tuos asmenius, kurie tik nori e, ieškoti kompromisų, e, e, e, sąžininkai dalyvauti dėrybose ir tos, kurie tiesiog nori, kad visas šis burbulas išliktų į orą. Tad mes, Europos parlamento nariai, šio komiteto nariai, turime prisimti atsakomybę, taip pat nacionalinės vyriausybės, nacionaliniai parlamentai turi prisimti savo atsakomybės dalį, tačiau pirmiausia, turime žvelgti į save, turime žiūrėti, ką būtų galima padaryti, kad nesiūstume tokių nerealistiškų žinučių, e, kad nepradėtume kažkokio tai gaisro, kurio negalėsime užgesinti. Man atrodo, kad svarbu pakalbėti ir apie tai, e, kam kyla grėsmė, žvelgiant iš globalios perspektyvos. Ir štokius klausimus norėčiau pateikti e, mūsų prelegentams, kurių įžanginiai žodžiai buvo tikrai labai įdomus. Jeigu e, priekyba nebebūtų ES kompetencijos dalimi ir, pavyzdžiui, prieš trejus ar ketverius metus, aš tiesą pasakius nebūčiau maniusi, kad tai apskritai būtų įmanoma, kokia prelegentų nuomonė E, būtų pasiekmė, kalbant apie ES konkurencinę poziciją. Jeigu ES, kaip jau minėjau, nebegalėtų sudaryti naujų e, priekybinių susitarimų, e, kokią įtaką tai darytų jos konkurenciniai pozicijai. Taip pat kokia įtaka būtų padaryta bendrai rinkai, jeigu atskiros valstybės narės pradėtų dėrėtis dėl priekybinių susitarimų ir tai darytų mm, savarankiškai. Taip pat, jeigu prelegentai būtų tokie malonūs, įdomu būtų sužinoti, e, kokią įtaką tai darytų gebėjimui dėrėtis dėl kitų susitarimų ir kaip tai pakeistų mūsų e, ekonominį įtaką, kalbant apie aplinkosauginius aspektus, e, skaitmeninių teisų apsaugą ir taip toliau. Ačiū labai. Dabar guoja frakcijos vardu pasisakys Helmutas Šulcas. Ačiū, manau, Diskusija vyksta labai tinkamu metu. Dėkoju už iki šiol išgirstas įžvalgas, tačiau manau, kad reikėtų pasigilinti į klausimą esmę dar labiau. Manau, kad globalizaciją ir prekybą galime statyti į vieną gretą. Mes turime prekybos politiką vykdyti taip, kad galėtume formuoti globalizacijos procesą, jį įtakoti. Ir reikia savęs klausti, kaip turime atitinkamai reaguoti į naujausius įvykius, į visuomenės pokyčius, į gamybos, vartojimo pokyčius, kokį poveikį jie daro kiekvienam e, individui, mūsų visuomenės nariui. Apie tai vertėtų pamanyti, tačiau nenorėčiau dabar leistis į bendrą paudžio diskusijas, noriu užduoti du klausimus. Ekonomikos augimas, kuris buvo paminėtas daugumai žmonių nereiškia asmenės gerovės, asmenio gerbėjų padidėjimo, tai buvo minėta, ekonomikos augimas e, sąlygoja ir e, nemažai nusivylimų atveju didėja e, neligybė, kalbant apie gamybos būdus, prekybos metodus, o tai reiškia, kad e, verslo modeliai, kurie galėtų sumažinti skurdą, yra nustumiami į antrą planą. Nors strategija sąžininga priekyba yra minima kaip prioritetas, ji nėra aktyviai skatinamas siekiant nukreipti procesus e, tą linkme, kad e, vertės kūrimo grandinė iš tiesų e, būtų naudinga ir veiksminga paprastiems žmonėms ir neneštų vien tik tai naudos tarptautiniams koncernams reiškia, kad na, normalu, e, normaliu reiškiniu išlieka nesažininga prekyba. Žinau, kad kalbu jau per ilgai, dar demokratijos aspektą reikia paminėti. Mes turėtume ne tik paaiškinti, tačiau taip pat ir, e, kadangi atstovaujame savo rinkėjų interesams, turime ne tik pristatyti, e, išskleisti informaciją apie susitarimą sustarimus, tačiau taip pat turime įnešti savo aktyvų indėlį į tarimasi dėl šių susitarimų atsižvelgiant į rinkėjų interesus. Labai ačiū, būtų neblogai, jeigu kalbėtumėte ne ilgiau nei po dvi minutės, nes tikrai nekantri laukia mūsų podimo dalyvių reakcijos. Dabar kolega Puchneris žalių vardų kalbės. Ačiū, ponė komisijos narė, esate teisi. ES turi išskirtinius įgaliojimus pasirašyti tarptautinės prekybos sutartis, tai yra reglamentuota e, statės dėl ES veikimo 207 straipsnė, tačiau ten taip pat yra reglamentuojama tai, kad e, ES turi pasirašyti ir galimybę sudaryti naujus plačios apimties prekybos sustarimus, tačiau tokiu būdu yra pakankamai ryškiai įsikišama į valstybių narių teisinės sistemas. Noriu priminti, kad CETA sustarimas skyrius dėl reglamentinio bendradarbiavimo ten minimi šiuo, šios skyrius nuostat tomis ir, tiesą sakant, vienu žodžiu, anesesari yra apribojamos valstybių narių teisės priimti sprendimus ir priklausomai nuo to, pagal kokią teisinę sistemą mes šią nuostatą interpretuotume, ar pagal JAV, ar pagal Europos. Tačiau e, svarbu, kaip e, šią nuostatą interpretuos arbitražo teismai. O yra aišku, kaip jie tą padarys. Jūs arbitražo teismus reformavote, sukurdami vadinamą tarptautinių teismų sistemą. Tai yra e, rimtas žingsnis į priekį, tačiau turime suvokti, kad ta tarptautinė teismų sistema toli gražu neatitinka įvairių žmogaus teisų konvencijų nuostatų reikalavimų siejamų su teismų veiklos skaidrumu, sažiningumu ir kitais aspektais. Aš dar kartą noriu pabrėžti, šie nauji prekybos susitarimai, jais pakeičiamos valstybių narių demokratinės ir teisinės struktūros. Manau, kad būtent čia reikėtų ir pradėti diskusijas ir pakeisti padėtį, jeigu norime išvengti didelio masto protestų gatvėse. Ačiū dabar šešis kolegas dar įtraukiu į kalbėtojų sąrašą ir daugiau jau nebeįtraukinėsime. Frankas Prūstas dabar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už šios popietės diskusijų surengimą, žinoma, laisva prekyba, globalizacija, tai yra labai svarbus reiškiniai ir jų sąlygos. Mums yra svarbu nustatyti atitinkamas e, taisyklės, tačiau taip pat bandyti ieškoti išorės e, rinkų, turint omenyje, kad mūsų ekonomika auga <clears throat> nuo 0,2 iki e, pusantro procento. Turime dėrėtis su trečiosiamis šalimis dėl laisvos prekybos. Noriu padėkoti komisijos nariai Malmström už e, dalyvavimą darybose dėl CETA mes esame nubrėžę aiškias raudonas linijas ir pasiekti visos priekybos susidarimai yra abipusiai e, naudingi su ponu Breneriu, aš neiškai sutinku, laisva priekyba nepaskatina e, laukinio liberalizmo, nes jie yra taikomi ir galioja pasaulio mastu leidžia mums atsiriekti didesnę išorės rinkų dalį, tačiau vadovaujantis bendromis normomis, tik tai sudam geresnės sąlygas mūsų įmonėms įsitvirtinti naujose rinkose. Aš noriu nuraminti tiek gyventojus, tiek parlamento narius, kadangi panašu, jog mes pralaimimą e, šią diskusiją viešųjų ryšių e, mūšį. Ir e, reikia tai atkreipti dėmesį, nors duoti tris klausimus susijusius su dabartinė padėtimi ir žinoma, juos paskatino ir Donaldo Trumpo išrinkimas, aišku, dažnai atsitinka taip, kad rinkimų kampanijos pažadai smarkiai skiriasi nuo tikrovių, tikrovė primamų sprendimų, jis kalbėjo apie galimybę išstoti iš PPO ir pradėti vykdyti protekcionistinę politiką, atsisakyti TTIP. Te Da, antras klausimas yra susijęs su konsultacijomis nacionaliniais parlamentais, tai yra labai e, svarbu, tačiau galbūt reikėtų įvesti vienbalsio balsavimo taisyklę, taip pat jūs kalbėjote apie priemonės, kurios galbūt bus taikomos Kinijai, mes laukiame daugiau informacijos, tačiau bet kokia atveju, sužvelgiant į tvarkaraštį, ši tema yra labai svarbi ir mes bent jau nenorime tos prievolės. Uh, pateikti įrodymus, pateikiant, nepateikiant kaltinimų. Pane Rodrygės. Labadiena, ačiū už, už organizuotas diskusijas. Manau, kad buvo įtin vertingi visų prelegentų pasisakymai. Ir kalbant apie susidariusią situaciją, protekcionizmas be abejo neišsprendžia visų kilusių problemų. Man atrodo, kad prekybos politika tapo priemonė, kurią paprasta identifikuoti ir susijęti su globalizacijos grėsmėmis. Man atrodo, kad mes tik tuo atveju e, galėsime reaguoti į tos teisėtus e, e, savo piliečių lūkesčius, jeigu galėsime koordinuoti tarptautinę ir nacionalinę politiką. Ponas Grano taip pat apie tai kalbėjo. Ir man atrodo, kad prekybos politikos negalima kaltinti dėl to, dėl, už ką ji nėra atsakinga. Piliečiai nori, kad jų išrinkti atstovai prisimtų atsakomybę, spręstų kylančias problemas. Ir labai svarbu užtikrinti tą koordinavimą, atsižvelgiant į kiekvienos šalies e, kompetencijas. Pavyzdžiui, kalbant apie tą didesnį įsitraukimą, apie tai kalbėjo komisijos atstovė, turiuomenyje didesnį valstybių narių parlamentų dalyvavimą, juk negali būti taip, kad nacionaliniai parlamentai kai nacionaliniai parlamentai nesilaikytų numatyto dėrybinio proceso ir jo ne, ne, nesektų, tai būtų tiesiog neįmanoma. Reikėtų, kad parlamentai gautų visą reikalingą informaciją, tai turėtų būti netgi privaloma, kad nacionaliniams parlamentams būtų siunčiama informacija po kiekvieno dėrybinio raundo. Tad jeigu mes negalime rasti būdo, kaip sukurti naujas darbo vietas e, ir taip užtikrintume geresnį mūsų piliečių gyvenimą, užtikrintume, kad jie galėtų dirbti kokybiškose darbo vietose ir kad galėtų gauti deramą atlyginimą, kažin ar kažko galėsime pasiekti. Ačiū. Ponas Kelė. Ačiū labai gerbamas pirmininkė, ačiū ir mūsų prelegentams, tikrai labai svarbios diskusijos šiuo sudėtingu laikotarpiu. Norėčiau padėkoti komisarai Malmström ir kitiems prelegentams už tai, kad buvo pasiektas e, sustarimas e, CETA. E, septynerius metus užtruko tas procesas ir tikrai, manau, galima šio bei to pasimokyti iš to ilgo ir sudėtingo proceso. Kalbant apie dėrybininkus iš ES pusės, komisijos atstovus jiems buvo sutikti valstybių narių įgaliojimai. Aš suprantu, kad tokie dėrybininkai e, dirba mūsų piliečiam, piliečių vardan, e, siekia, kad prekybos mastai auktų, kad būtų kūriamas naujo darbo vietos. Tačiau e, kodėl gaunasi taip, E, kad, pavyzdžiui, kalbant apie CETA, TTIP susitarimus, e, visas e, tas dalyvavimas yra pristatomas kaip nukreiptas prieš mūsų piliečius, prieš mūsų žmonės, kaip nukreiptas prieš ateities perspektyvas. Ir kaip būtų galima viską pakeisti, kad situacija pasikeistų iš esmės ir kad e, būsimos dėrybos um, e, būtų mm, atviresnės, skaidresnės ir e, jos būtų pateikiamos kaip naudingos mūsų piliečiams. Dabar dėl pono Trumpo pasisakymų susijusių su priekyba. Norėčiau paklausti, kaip jūsų nuomonė toliau tęsis darybos dėl TTIP. Ačiū labai. Kolega Modem, prašau. Merci, Monsieur le Président. C'est bien que ce débat. Ačiū pirmininkė, gerai, kad šios diskusijos vyksta šiandien, nes iš tikrųjų mus visus sukrėtė hm, Amerikos rinkimų rezultatai, bet reikia pasakyti, kad laisva priekyba buvo vienas iš pagrindinių klausimų rink, Amerikos rinkimuose dėl vienos paprastos priežasties. Amerikiečiai žino, hm, ką reiškia prastai sudėrėtos hm, sutartis. Net ir meksikiečiai, pavyzdžiui, skundžiasi sutartimi su jais. Tai aišku, yra tų, kas laimi, kas pralaimi, bet problema yra ta, kad dažniausiai šiandien per nelik daug kas pralaimi, o laimi vis tie patys. Tai neramina ir neramina tokie dalykai, apie ką kalbėti ir komisarė Mostrom paminėjo tos pasikeitimus. Tikrai jau daug metų dėl laisvos priekybos sutarčių deramasi e, e, visiškai nepaisant skaidrumo. Jokio skaidrumo nėra. Ar iš tikrųjų žmonės galvoja tada, kad yra gal kažką slėpti. Tai manau, kad reikia čia visiškos skaidrumo revoliucijos. Aš nesakau, kad e, ponia Malstrom taip pat neskaidriai dirba kaip ponas Degukti, kuris dirba prieš ją, bet e, man atrodo, kad reikia ne vien tik tai dėrybininkams ir e, techniniams specialistams tą informaciją pateikti, bet taip pat ir e, parlamentarams, e, visuomenės atstovams. Tai yra tokie dalykai. Ar... Na ir paskutinis dalykas Dažnai yra sakoma, kad laisva priekyba yra mm, geris pats savaime, tačiau e, tai ne, ne visiškai tiesa. Reikia žiūrėti, vien, sutartis yra arba tokia, arba tokia. Taip, kartais e, galbūt reikia apsisaugoti, bet tai nereiškia, kad tai yra protekcionizmas ar nacionalizmas. Kartais reikia tos apsaugos priemonių. Jeigu pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, į kai kurias priemonės, e, yra tarybo dar valstybių, kurios nori apsaugos. Ir man atrodo, kad tai ir nereiškia, kad e, Europa yra e, pasaulio kaimas. Tai, rei, tai nėra kvaili žmonės. Well, is, um, fact, we are... Ačiū. Man atrodo labai svarbu, kad mes galvojame apie priekybos politiką šiandien po rinkimų JAV. Nes, man atrodo, Kai kam tai gal buvo šokas, bet kai kam gal tai buvo ir didžiulis laimėjimas. Deja. Tai dėl uh, laisvos priekybos aš mm, norėčiau prelegentų paklausti, ar jūs galėtume čia paspėlioti, kaip atrodytų ES ateities politika, turėtų priekybos politika atrodyti, kad jį lemtų sėkmę. Aš vis dar galvoju, galbūt aš esu mažumoje, bet uh, nežinau, gal pakaktum drąsos pamastyti ir apie tai, pavyzdžiui, papas, pakalbėti apie tai, reikėtų, mm, na, ne, ne politinių, bet teisinių, teisinių komisijos sprendimų pareikšti, kad CETA e, yra toks na, mišus susitarimas, yra tam tikra prasme politinė klaida. Mano manimu, tai yra politinė klaida todėl, kad na, mintis e, čia už, už tos lypinti, kad reikėjo politinės kovos cetos pagrindų. E, galbūt tai gerai, bet vis tiek tai yra klaida, nes daug politikų nenori realiai namuose veltis į tas diskusijas. Uh, Ir iš tikrųjų tai buvo geras dalykas, svarbus dalykas jų valstybėms, tačiau jie tiesiog nėra pasirengę dalyvauti diskusijose, e, leistis į diskusijas ir aptarti tai atvirai. Ir e, dar vienas dalykas, nesvarbu kokia tai būtų valstybė, bet e, mes sakome, kad reikia daugiau tartis su nacionaliniais parlamentais. Taip, nacionaliniai parlamentai atstovauja žmonėms, bet mes irgi atstovaujam žmonėms. Aš asmeniškai atstovauju savo valstybės žmonėms ir tikrai ne ką blogiau nei nacionalinių parlamentų nariai. Aš galiu tą įrodyti jums. Jeigu mes sakome, kad reikia tarti su nacionaliniais parlamentais dėl priekybos politikos, bet tai yra mūsų prerogatyva jau daug dešimtmečių Europoje, tai gal jūs čia žaidžiate mm, iš tikrųjų tų žmonių labui, kurie nori greuti ES. Taip aš suprantu, bet žaidimas tas pats, kryptis ta pati. Čia koks būtų jūsų požiūrė taškas? Thank you very much and the last speaker is uh, collega Alessia Mosca. Sì, grazie, grazie per questa opportunità. Ehm, è stato sottolineato da... Ačiū. Daug kas sakė, kad priekybos politika negali um, būti vertinama kaip vienintelis netoli, nelygybės uh, sukėlėjas, bet dažnai taip yra. Uh, ne visuomet dėje viskas vienodai paskirstoma, visuomenė yra tų, kurie pralaimi ir yra bandančių užpildytą neligybės spragą. Kai kas sako, kad yra tam tikrų priemonių, kurios gali padėti tiems, kas pralaimi, kad tada ta politika būtų priimtinesnė visiems. Bet aš noriu paklausti, kaip taip gali būti tokiame taip sparčiai besikeičiančiame pasaulyje? Uh, kaip, e, ką galima būtų padaryti, kokiuose sektoriuose, kokiuose geografinėse regionuose, ko, e, ką, kokiu priemonių būtų galima imtis, kad būtų sumažintas tas neigiamas poveikis ten, kur tas poveikis labiausiai juntamas, kuris skaudžiausias, nes dažnai, aišku, yra atliekama įvairių studijų, bet jos ne visuomet atlieka, e, parodo, koks yra realus vaizdas. Uh, Kaip mes galėtumėm padėti atskirom valstybėms narėms, kai jos įgyvendina priemonės, kurios yra skirtos išveldinti globalizacijos padarinius? Žinome, tuo pat metu aišku, kad reikia ir diversifikavimo, bet lygiai taip pat ir reikia, kad ES institucijos užtikrintų tą paramą, tą, kad koordinuotų tokią veiklą, kad valstybių narių veiksmai šią srityje būtų optimalūs. Ačiū. Dabar prieš perdodamas žodį prelegentams, dar noriu pasakyti, kad ir per Twitterį gavome klausimų ir e, pirmininkui Bernui Langen perduosiu mm, žodį dabar. Taip, turime daug jų, keturiais blokais gal sugrupuočiau. E, ar stambiosios grupės, regioninės grupės daro, neigiamai veikia uh, tarp manų sutarimus. Toliau priekybos sutarimų poveikis gan ribotas. Ar nebūtų geriau sutelkti dėmesį, e, kadangi dvišalių sutarimų e, poveikis yra mažas, sutelkti dėmesį į daugia šalių sutarimus? Ar geriau trečia grupė būtų tokia, ar geriau žemės ūkio produkciją um, pervežinėti po visą pasaulį, o galbūt geriau būtų orientuotis lokaliai, dirbti lokaliai var, ir, ir mm, prekiauti lokaliai. Na ir toliau susirėmasom dėl žmogaus teisų klausimas yra. Iranas, žmogaus teisės, teisės dėrybos. žodžio laisvės e, varžymai Pakistanas ir Turkija. So it is, uh, it is uh, not easy, especially... Nelengva, taip. Ypač dar, kai turiu Jums pasakyti, kad e, labai prašau apsiriboti penkiomis minutėmis kiekvieno prelegento. Tai dabar komisijos narės įsiliai Malstrom suteiksiu žodį. Ačiū, pirmininkė, aš pasistengsiu atsakyti tos klausimus, kuriuos aš galbūt jaučiu tarsi jie užduoti man. Jeigu neatsakysiu, tai prašyčiau priminti kažką. Tai man, Davidai, taip, prasminga, mes apie tai kalbėjome su dabartinė JAH administracija, reikėtų kažką tai padaryti per TTIP. Mm, tai įtraukta į TPP diskusijas, aišku, teisingai, jeigu turi geras taisyklės ir skaidrę sistemą, tai yra palankiau priekybai. Uh, E, mokesčių slėpimas čia daug sudėtingesnis klausimas. Aš suprantu, kad galbūt kiti formai yra tinkamesni, tinkamesni nei a, e, laisvos priekybos sutarimai. Aš, aš suprantu, kad tai yra labai svarbus dalykai ir, ir mokesčių slėpimas, ir mokestinis sukčiavimas, taip toliau. Dėl Filipinų mes siūsime SP plus misiją labai greitai, artimiausiamis dienomis, nes tikrai neramina tai, kas ten vyksta. Uh, Mm, tai gal reiktų palaukti tos misijos rezultatų. Mes tinkėmės, kad Filipino valdžia bendradarbiaus su mumis mm, pranešims informaciją naujausią dėl muitinių JAV. Na, kol kas viskas tai tik hipotetiška. Gal PPO kolega turės kokių minčių. Vienas iš klausimų, ką jūs nekartą kartojate daug kas dėl priekybos. Priekyba yra ES kompetencija jau daug dešimtmečių ir es sėkmingai yra sudariusi kelis, kelias dešimtis, gal keturiasdešimt priekybos susitarimų. Dėl to sėkmė lemia tai, kad ES sudaro sutartis su visu savo svoriu. Uh, Ir aš suprantu, kad kai kurios valstybės narės gal norėtų renacionalizuoti dalį priekybos politikos ar net visai, tai manau, būtų baisu visai ES. Ne dėl to, kad aš netekčiau darbo, aš kažką kitą galėčiau veikti, bet tiesiog vidaus rinkai koks būtų poveikis. Ir be to, juk mes esame tokie patrauklus partneriams. Tai būtų labai blogai ir mūsų turtui, mūsų priekybos sutarimų kokybei ir, ir, ir taip toliau. Priekybos susitarimai yra ES kompetencija. Tai reiškia, kad taip, valstybės narės, Europos parlamentas pritarė, tai taip ir turi būti daroma. Dabar yra didžiausias konfliktas dėl to, kur turėtų būti ta riba. Šia Lisabonų sutartė nėra viskas iki galo aiškiai pasakyti, dėl to reikia pasakyti. Tai todėl komisija ir taryba kreipėsi į um, uh, teismą dėl Singapūro bylos. Gaila, kad Singapūro susitarimas yra tarsi simbolis, bet aš tikiuosi, kad teismas mums suteiks paaiškinimą ir po to mes galėsime priekybos sutarimus sudarinėti pasiremdami tuo. Bet aišku, dar yra ir e, pasidalėjimas dėl politinio palaikymo. Kai kurios valstybės narės dar ir prieš pritariant dėl mandato teigia, kad tai yra mišus sutarimai, po to gal, galiausiai jau jie turi nuspręsti. Bet m, taip, mes turime realiai apie tai pagalvoti ir bus diskusijos jau penktadienį, kuomet bus priekybos ministrų taryba, ten jie aptars setą šiek tiek ir tada, aišku, bus klausimai partneriams, ar, ar įmanoma sudaryti sutarimus su Europa po visų tų metų, ar vis esame nesate patikima partnerė, vis dar galime pasitikėti, kad sudarysime sutarimą ir kuomet tas mandatas bus įgyvendintas visas mandatas ir, ir plus. Ir čia e, nacionalinių parlamentų, valstybių narių vaidmo yra labai svarbus. Taip, ponia Pabriksti, nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukiami ta prasme, kad jie seka diskusijas namuose. Ir čia aš savo įžango žodėje pasakiau, man atrodo, prieš pat jums atinant, kad valstybės narės, kad tik tai manatas yra patvirtinamas su X valstybėje, turi būti atviri savo šaliai paaiškinti, kodėl tai bus gerai mums, jums, mano piliečiams. Ir aišku, jūsų atsakomybė jau yra galutinė ir, ir todėl mes ir, ir kreipiamės jūs, valstybės narės komisija. Mūsų atsakomybė, tai mes tiesiog stengiamės įtraukti nacionalinius parlamentus ir pilietinę visuomenį ir atitinkamus uh, tinkamas interesuotas grupės. Darome daug mini poveikio vertinimų, reguliariai tai darome, kad įvertintumėm E, rizikos sektorius kiekvienoje šalyje, e, atitinkamas rytis, kad būtų galima imtis tų švelninančių priemonių dar prieš sudarius sutarimą ir valstybės narės yra raginamas tai daryti kaip galima anksčiau, kai kurios labai puikiai mm, tai padaro, kai kurios gal netaip gerai. Ta politika, kaip apsaugoti tuos, kas galimai galėtų patirti žalos iš tų susitarimų, pralaimėti dėl jų, tai kaip juos apsaugoti, dėl to yra dirbama. Mm, TTIP ateitis Gal paskutinis klausimas. Nežinau, mes kalbame su dabartinė administracija, techninių lygmenių, mes turime iki metų pabaigos įvertinti, kokia yra mūsų dabartinė situacija, parodyti jums visiems, kur esame. Uh, ar, ar, ar su, bus sudaroma ar ne, paskui bus pauzė, kokiai trukmės žiūrėsime, tai priklausys nuo mm, būsimos administracijos, ar bus pratestos tos dėrybos, mes nežinome, atvirai sakau, nežinome. Aišku, e, pra, kaip be pažiūrėtum, prasmingiausia būtų turėti susitarimą, e, tikrai ver, vertingiausia būtų turėti susitarimą, bet uh, Kada bus tos e, vėl darybos, e, galiu tik spėlioti. Na, jūs išvardinote tiek daug klausimų, tai gal paskutinis tas klausimas priekybos susitarimai patys vieni žmogaus teisų negali išspręsti. Žinoma, uh, Tačiau jeigu jie yra derinami su, su labiau strateginė užsienio politika, tai ir, ir pagalbos politika, ir užsienio politika, ir vystimosi politika, bendradarbiavimo įvairios priemonės, kokias mes turime, būtent taip komisija bando dirbti. Ji bando suderinti visus elementus ir priekybą tame tarpe integruoti, kad būtų ir tvaros vystimosi punktai, ir darbo e, teisių punktai darbuotojų teisų punktai įtraukti į sustarimus. Ir čia aš tikrai stengiuosi užtikrinti, kad visa tai būtų. Aišku, turime ir galimybę suspenduoti prireikus. Svarbiausia yra užtikrinti, kad viskas atitiktų tą vertėjas propagavimą, ko mes siekime. Bet aišku, vien priekybos susitarimu diktatūros demokratija nepaversi, bet e, tai yra daug elementų. Tai gal tiek, pirmininkė, ačiū ir mielai dalyvausiu ir ateities diskusijose. Aš manau, mes galime daug ko pasimokyti iš pastarųjų įvykių. Ir manau, kad dar turėsime galimybę ateityje dar grįžę į Intą aptarti tuos klausimus ne kartą. Ačiū komisijos narė, kad jūs esate Europos komisijos balsas ir Europos Sąjungos priekybos balsas šią popietę. Mm, tikiuosi, kad jūs dar ne kartą sugrįžtate į Tarptautinis priekybos komitetą ir mes galėsime dar su jumis padiskutuoti dabar. Brauner iš PPO. Uh, Ačiū. Aš taip suprantu, ponas Fielneris teiravosi dėl to, kas bus, jeigu ES savo tokiu čia laikiškesniu, visapusiškesniu požiūriu mm, nusigręš nuo pasaulinės bendruomenės PPO nes dabar ji yra priešakinėse linijose. Aš teisingai supratau jūsų klausimą. Iš tikrųjų, ES vaidina labai svarbu vaidmenį PPO ir aš kaip europietis labai džiaugiuosi tuo, kad mes vaidina tokį svarbų vaidmenį PPO. Ji formuoja tendencijas daugeliu klausimų, e, tikrai yra priešakitinėse linijose ir kaip aš jau sakiau savo pirmame pasisakymė, Nežiūrime į priekybas ir investicijas. 2003 metais, man atrodo, mm, priekybos investicijų teko atsisakyti, dabar vėl tai sugrįžo į darbo tvarkį, man atrodo, ES mm, e, skatinimu. Aš nežinau, jūs kalbėjote apie kompromisą. Aš gal norėčiau pasakyti, kad ES laikosi savo vertybių. Ir todėl dažnai aukoja dėrybų spartumą, dažnai tos dėrybos tada užsitęsia, netaip lengva jas užbaigti, bet štai buvau Hongkongė ir su Malazijos priekybos ministru kalbėjausi apie tai, kaip mm, esate sudarę susitarimą laisvos priekybos su Japonija, bet ne su ES. Aišku, atsakymą išgirdau tokį miglotą, vengiant tiesos atsakymą, bet aš taip supratau, kad tiesiog Japonija nesiekia tiek daug vertės kaip ES. Ir todėl mm, ES kai ką aukoja. Aš tiesiog noriu paaiškinti, aš viską supratau, bet aš tiesiog norėjau paklausti. Uh, Ar nėra taip, kad e, dėl procedūrų, dėl struktūrų e, tos dėrybos e, išsitėse, jeigu dėl, mes tik tai siekėme vertės ir dėl to išsitėse, viskas aišku. Daut. Na, čia negaliu komentuoti. Aš tiesiog gal tokį juoką papasakosiu, tai plačiau ne mano kompetencijos, bet tiesiog Kinijoje buvau ir praeitą savaitę man pasakė, įsivaizduokite, tikiuosi niekas neįsižeis. Uh, Liuksemburgo ministras susitinka su Kinijos ministru pirmininku ir jie diskutuoja ir diskusijos pabaigoje Liuksemburgo ministras pirmininkas sako, džiugu, kad pasikalbėjome, nes kartu mes atstovaujame 1,4 milijardo gyventojų. Tada Kina sako, na, bet jeigu jūs išvyksite, vis tiek aš vis dar atstovausiu 1,4 milijardo e, žmonių. Jeigu kažkas iš Europos nuvyksta į Kiniją ir išvyksta, kiek tai bebūtų, vis tiek e, jie atstovauja 1,4 milijardo. Taip, teisingai, aš neturėčiau čia sakyti mes, mes, nes aš juk esu iš PPO, bet mano kilmė europietiška, taigi Europa gali uh, formuoti pasaulinę politiką tik tai veikdama iš vien, kažkuri kiekviena atskira valstybė Europoje to nepadarys. E, aišku, kad turite formuoti koalicijas, grupės, kurios jūs paremtų, tik taip galėsite daryti įtaką. Uh, Toliau buvo klausimas, ar regioniniai priekybos sutarimai kenkia PPO. Ne. Kuomet vykdai mm, regioninės priekybos dėrybas, pasirenki atitinkamą partnerį ir jeigu tos dėrybos yra sėkmingos, tai reikia įveikti pasipriešinimą. Uh, abiejose šalise, kurios e, tą partnerystę sudaro. Ir yra daug laisvų e, priekybos susitarimų su įvairiais partneriais, kur, sakykime, vienoje pusėje yra ES, e, kažkoks X partneris kitoje pusėje, toliau dar mm, JAV ar kitas partneris kitoje pusėje. Ir, uh, Taip, iš tikrųjų, judi kaip ir dvišalių pagrindų, tačiau realiai panaikinus tą dvišalį pasipriešinimą, tai, reiš, tai yra daromas žingsnis link daugia šalio pasipriešinimo mažinimo, taigi tai yra žingsnis link tai daugia šalio susitarimo. Toliau, dėl kilmės taisyklių kilmės šalies e, taisyklių. Pavyzdžiui, jeigu labai ilga yra e, vertės grandinė, jeigu nori atsekti kilmės, e, pačią pirminę kilmės šalį, tai praktiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, kai yra tiek daug susitarimų, laisvos prekybos sutarimų sudaryta. Ačiū. Dabar TVF atstovui suteiksiu žodį ponui Franks. Ačiū labai, pasistengsiu kalbėti trumpai. Ir jeigu neatsakysiu kažkokius jūsų pateiktus klausimus, būtinai susisiekite su manimi dvišaliu pagrindu, galėsime padiskutuoti. Keletas pastebėjimų dėl daugumos pastabų ir komentarų, kurie buvo šiandieną išsakyti. Man atrodo, kad turime būti įtin atsargus. Iš vienos pusės dėl to, kad kaltiname prekybos susitarimus dėl e, netinkamai vykstančių dalykų. Taip, e, kartais taip nutinka, kad e, tai įtakoja kažkokias blogas tendencijas, tačiau tikrai nėra taip, kad prekybos susitarimai yra atsakingi už visas blogybės. O iš kitos pusės nereikia tikėtis, kad tie prekybos susitarimai išspręs visas mūsų problemas. Reikia ištinkamos perspektyvos į viską pažvelgti. Jeigu kyla problemų dėl darbo sąlygų, dėl atlyginimų, reikia tiesioginiai spręsti tas problemas, o nenaudoti kažkokias tai kitas priemonės kažkaip aplinkui, per aplinkui, bandyti išspręsti kylančias problemas. Na ir svarbu yra ir tokie aspektai kaip žmonių teisės, darbo sąlygos, aplinkosauginiai aspektai. Taip, svarbios temos ir e, jų negalima nustumti nuo šalin. Tačiau jeigu vienintelė priemonė sprendžiant su tomis rytimis susijusias problemas bus prekybos sustarimai, tai bus visiškai naivus požiūris. Todėl, man atrodo, reikia pirmiausia užtikrinti, kad tinkamos priemonės būtų naudojamos atitinkamoms problemams spręsti. Dabar dėl prekybos duodamos naudos ir kaštų. Norėčiau kai ką patikslinti, kalbant apie tas pastabas, kurios buvo išsakytos dėl laimėtojų ir pralaimėtojų. Uh, Nemanau, jog daugiau nukentėjusiųjų atsiranda e, sudarius prekybos sustarimą, bet kas, kas įsigyja e, telefoną, rūbą ar kažkokią kitą prekę, naudojasi tą prekybą, juos teikiama nauda, tačiau dėja tai nėra e, suvokiama. Nėra suvokiama, kad jeigu nebūtų laisvosios prekybos sustarimų, telefonas kainuotų galbūt keliais šimtais eurų daugiau. Uh, Tačiau, kai žmogus praranda darbo vietą dėl sudaryto prekybos sustarimo, jie tiesiogiai pajunta tą žalą ir identifikuoja prekybos sustarimą kaip kaltininką. Tačiau kartais nutinka ir taip, kai prekybos sustarimai yra laikomi kaltininkais net ir tuo atveju, e, kai tai nėra tiesa, kai darbo vietos prarandamos dėl kitų priežasčių. Ir kalbant apie prekybos susitarimų duodamą naudą, man atrodo, kad ji yra daug didesnė negu e, prekybos susitarimų mm, e, padaroma žala. Tačiau, kaip buvo minėta vieno iš parlamento narių, ta duodama nauda galbūt sunkiau identifikuojama, sunkiau matoma. Ir jeigu norėtume e, pateikti tokią iliustraciją, įsivaizduokime tas e, E, šalis, kurios 6, 7, 9 dešimtmetyje mm, susidūrė su priekybinėmis kliūtimis, kurios netvėrė savo rinkų, jo, joms pasiekmes buvo įtin didelės. O pažvelkime į tokias šalis kaip Vokietija, Airija, Ispanija, panašu, kad jos e, augo daug sparčiau nei tos valstybės narės, kurios e, vadovavusi tokiu labiau internalizuotų požiūrių. Uh, Na ir dabar Kinija. E, bei tas vienas milijardas žmonių, kurie peržengė e, skurdo ribą. Manau, kad to tikrai nebūtų buvę pasiekta, jeigu nebūtų e, vykdyta prekyba tarp Kinijos ir mm, likusių pasaulio šalių. dabar dėl tų daugia šalių susitarimų. Tai būtų toks auksinis standartas. Regioniniai prekybos susitarimai yra tam tikras pakaitalas, tai yra geras dalykas, tačiau nebūtinai e, jie mm, prieštarauja Dohos e, raundui. Vis dėlto būtų svarbu ir toliau pasauliniu mastu e, skatinti daugia šalių susitarimų sudarimą. Dabar dėl vietos regionų, tarptautinio ligmens ir produkcijos aspektų Man atrodo, kad čia e, svarbu atlikti du dalykus. Jeigu norite skatinti e, vietos e, vartojimą, be abejo, pirkite vietos produktus, darykite tai, palaikykite savo vietos įmonės, verslininkus, pramonę. Kitas dalykas, labai svarbu užtikrinti, kad vietos ir taptautinė gamyba atsižvelgtų ir į tokius aspektus, kaip, e, tarptų, atsiprašau, aplinkosauginiai aspektai ir kad tai būtų įtraukta į kaštus bei produktų kainą. Ir be abejo, e, e, neretai nutinka taip, kad važiavimas mašina į vietos ūkininko ūkį įsigyti daržovių aplinkai daro didesnę žalą nei masinis produkcijos gabenimas didžiuliu laivu iš vienos ar kitos šalies. Dar dėl tų problemų, su kuriomis susidurėme pasaulyje, turiu pasakyti, kad tos problemos neapsiriboja nacionalinėmis sienomis, tad ir mūsų sprendimai turi nebūti nacionalinio pobūdžio, ar tai būtų su aplinkosauga susiję aspektai, ar su priekyba susiję aspektai. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis e, ponui Ken Aš, EBPO atstovui. Ačiū labai. Klausimas susijęs su skaidrumu ir dėl to, ar yra nuostatų susitarime dėl skaidrumo. Na tai, kad jau yra daugiau skaidrumo, daugiau nuspėjamumo, daugiau užtikrintumo, e, sudaro galimybės sušvelninti e, korupcijos mastą. Ir prekybos palengvinimo sustarimas yra labai puikus pavyzdys. E, Neretai galimybės paimti, pavyzdžiui, kyšį ar kažkaip kitaip korumpuotai pasilgti yra daug mažesnės, kai procesai yra skaidrus, žinoma visa tvarka. Galiu pritarti ir kitiems kolegoms, kurie kalbėjo apie e, daugiašalius susitarimus. Ir jeigu negalite dar sudaryti tokių susitarimų, bent jau priimkite tinkamus sprendimus nacionaliniu lygiu. Buvo kalbėta ir apie žemės ūkio produktų prekybą. Labai svarbu suteikti vartotojams pasirinkimą ir suteikti galimybę nuspręsti, kur įsigyti prekę. Tai be abejo, reikia raginti juos įsigyti vietos produktų, tačiau jie neprivalo to daryti. Tačiau jeigu o, kažkaip bandysite įtakoti žemės ūkio rinkas, e, nutiks taip, kad e, kainų sviravimai padidės ir atsiras dar daugiau badaujančių žmonių pasaulyje negu šiandieną. Todėl, jeigu norime uždaryti žemės ūkio rinkas, tai mane tikrai stebina, tai yra nelogiška kalbant tiek ir apie ekonominius, aplinkosauginius ar socialinius aspektus. Ir paskutinė mano pastaba, susijusi su e, prekybos duodama nauda. Buvo komentuota, jog Mm, didesnis pasirinkimas ir žemesnės kainos mm, buvo mm, išaugusios konkurencijos pasiekmi. Taip pat dėl to, kad prekės ir paslaugos pradėjo judėti tarp e, šalių. Jeigu norite didesnio augimo, jeigu norite geresnių naujų darbo vietų, reikia atverti savo rinką. Ar tas pasiskirstimas automatiškai bus vienodas? Ne. Ir būtent tai bandžiau pasakyti anksčiau. Kalbant apie atvirą rinką, ekonominę to duodamą naudą, e, dėl to abejonių nekyla, tačiau e, tos naudos paskirstimas be abejo automatiškai nėra vienodas. Ir čia jau turi e, nacionalinė politika suvaidinti savo vaidmenį. Kalbant apie globalizaciją, tai nėra pralaimėjimo scenarijus, tai yra priešingai nacionalinių politikų nesėkmės pavyzdys daug dėmesio skiriama fiskaliniams klausimams, pinigų politikai, tačiau galbūt apie struktūrinę politiką yra kalbama nepakankamai. Dėkoju. Ačiū labai visiems e, garbingiams e, mūsų prelegentams. E, mūsų laikas artėja prie pabaigos. Ir galbūt keletų žodžių pabandysiu apibendrinti tai, kas buvo aptarta. Manau, kad E, toks e, svarbus teiginys būtų e, geriau kartu. Tai tikiuosi apibendrina mūsų diskusijas apie prekybos politiką. Ačiū visiems ir linkiu sėkmės kolegai, kuris toliau vadovaus posėdžiui. Ačiū labai ponė Vinkleriu už puikų jūsų darbą, dėkoju ir mūsų prelegentams. O dabar norėčiau pakviesti mm, antrojo diskusijų raundo dalyvius. Prašau pakilti į prezidiumą ir galėsime tęsti mūsų darbą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 So, ladies and gentlemen. Kągi, ponios ir ponai, dabar priartėjame prie antrojo diskusijų e, etapo ir atsižvelgiant į tas diskusijas, kurios vyko parlamente dėl CETA susitarimo su Kanada, taip pat kai kuriuose regionuose vyko <laughs> diskusijos, vyko demonstracijos prieš TTIP susitarimą, Niderlanduose netgi vyko referendumas e, skirtas mm, išsamiam prekybos susitarimui su Ukraina. Tad per pastarąsias e, savaitės ir mėnesius, e, taip pat ir JAV e, prekybos klausimai vaidino svarbu vaidmenį. Tad antrasis diskusijų raundas tikrai yra itin savalaikis. E, patikimumo paieškos ir prekybos politikos patikimumo didinimas. Man atrodo, kad turime tikrai puikių prelegentų šiandieną. E, Ir e, kalbant apie lyčių balansą, jis tikrai daug didesnis yra šiuo atveju. Džiaugiuosi, kad e, pas mus atvyko tokie patyrę ekspertai, Joakimas Raiteris, jungtinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos generalinis sekretorius, taip pat ponė Arančia Gonzalės, ji yra tarptautinio prekybos centro vykdančioji direktorė, ponas Pierre Sankaterina, jis yra Oksam parduotuvių generalinis direktorius ir taip pat Polas Brentonas, e, Pasaulio banko vadovaujantis ekonomistas. Tokia yra diskusijų tvarka. E, tokia tvarka pasisakys ir mūsų prelegentai. Ir dabar pakviesiu pono Jokimą Raiterį pasisakyti e, ir išsakyti savo nuomonę susijusią su pasitikėjimu ir patikimumu e, susijusiu su priekybos politika. Ačiū. Ačiū labai, ačiū už tokį malonų kvietimą. Tikrai didelis malonumas dalyvauti jūsų šios dienos posėdėje. Ir taip, e, tikrai įvairesnė e, e, šios dalies prelegentų sudėtis, tad labai džiugu. Ir norėčiau aš pat savo diskusijas paremti trimis rodikliais. Pirmiausia, ar kalbant apie prekybą kyla klausimas dėl patikimumo, ar kyla patikimumo dėl prekybos politikos galbūt. Ir trečias punktas, E, kokie yra pagrindiniai elementai susijęs su tuo patikimumu ir prekybos politika. Tad tai yra trys atskiri parametrai, kuriuos reikėtų ir vertinti atskirai. E, klausėmės Tarptautinio valiutos fondo EBPO atstovų komentarų dėl e, lėto prekybos augimo. Tai tikrai kelia nemažą nerimą. Tačiau nežinau, ar matėte naują spaudos pranešimą, kurį paskelbė UPS ir mm, ten buvo pateikta informacija apie siuntinių, siuntų rinką, taip pat e, priekyba paslaugomis įtin sparčiai auga. Ir e, paslaugos taip pat yra įtraukiamos į e, prekių pristatymo procesus. Tai yra tokie svarbus pasikeitimai, kurie kelia ir naujų iššūkių, didelių iššūkių. susijusių su um, atlyginimo augimu per pastarosius 30 metų ir su tuo, kad tai darė neigiamą įtaką prekybos augimui. Taip, iššūkiai kyla, reikia su jais kovoti. Tačiau, kalbant apie prekybos politiką, norėčiau pasakyti štai ką. Prekybos politika daugumoje šalių susiduria su įvairiausiais skirtingais iššūkiais. Tačiau man atrodo, kad prekybos politika visada buvo tokia iššūkių keliantis rytis. Mes vis plečiame uh, tą uh, pro, problemų um, apriepti ir reikia e, kalbėti taip pat apie socialinius aspektus. Prisiminkime uh, um, antiglobalizacinius judėjimus, taip pat um, protestus prieš pasaulio prekybos organizaciją vykusius 90-ame dešimtmetyje. Aš ir pats nebuvau įtin mėgstamas tiesą pasakius, tai tikrai buvo daug įvairiausių iššūkių susijusių su prekybos politika ir kalbant apie ateitį, netgi kalbant apie šiandieną, tikrai kyla nemažai problemų priekybos politikai e, dėl nacionalinių reglamentų, taip pat e, tarp valstybinio duomenų saugojimo ir keitimosi duomenimis, tai nėra lengvos temos. Tačiau reikia pripažinti, kad į priekybos politikos rytį reikia e, integruoti skirtingus tikslus Ir kalbant apie priekybos politiką, e, mūsų rinkėjams galbūt ne visada yra primtina e, tai, kaip vyksta dėrybiniai procesai, kaip yra sudaromi tie priekybos susitarimai, kaip jie pasirašomi. Ir kalbant apie mm, elektroninę valdyseną, e, tai yra įdomis rytis ir Jeigu sujungtume tai su priekybos politika, tai be abejo lemtų nemažai įtampos. Man atrodo, kad mes susidursime su tikrai esminė krize šioje srityje. Mes turime atvirai pažvelgti kylančius iššūkius ir turime e, suvokti, jog būtina e, spręsti kylančias problemas. Reikia atsižvelgti ir į prekybinės taisyklės, tikslus e, ir atsižvelgti aplinkosauginius aspektus, Prekybos politika galbūt nėra pati savaime didžiulė problema, tai yra labiau toks iššūkis, kaip jau minėjau, reikia į tai žvelgti atvirą širdimi ir reikia e, suvokti, e, kad neturime atsakymų visus klausimus susijusius ir su kitomis rytimis. Dabar prekybos politika, e, tam tikri politiniai aspektai. Galbūt ir per daug atvirai pasakysiu, tačiau man atrodo, kad e, toje srityje yra visiška sumaištis. Ir tam yra įvairiausių priežasčių. Tai juk nėra kažkoks tai raketų mokslas, juk per pastarosius 20 metų, per kuriuos aš dirbu su priekybos politika, tai tapo tokia mm, populiaria tema, galima specializuotis, pažiūrėjant, antidempingo priemonių srityje ir taip toliau. Ir e, tai yra toks. Mm, gana moksliškas reikalas, tačiau kalbant apie priekybą, apie jos pasiskirstimą, tiesiog sudėtinga gauti atsakymų žvelgiant vien tik į prekybos politiką, nes plačioji visuomenė m, mm, turės nemažai abejonių dėl tų paskirtimo aspektų susijusių su prekyba ir investicijomis. Ir tai yra didysis iššūkis. Kaip reikėtų sukurti m, mm, ir pasiekti tą nacionalinį pritarimą, kaip būtų galima užtikrinti, kad būtų imtasi realių veiksmų tiek ir priekybos politikos e, viduje, tiek ir išorėje. Ir nenorėčiau per daug išsiplėsti, tačiau norėčiau aiškiai pasakyti, jog tikrai nemanau, kad tie sprendimai, kurie yra e, susijęs su politika, e, gali spręsti politinio pobūdžio problemas juk ne prekybos politikos tikslas yra spręsti tuos politinius nesutarimus, kurie kyla ypač turtingose pasaulio šalise. Dar vienas dalykas, nemanau, kad galima procedūrinių žingsnių ėmusis e, nuraminti mūsų piliečius, jiems nereikia kažkokių tai e, naujų dialogų, naujų procesų. Piliečiams svarbu žinoti, ar jie išsaugos savo darbo vietas. Ir kai aš žvelgiu į ES tarsi iš e, tokios tolimesnės perspektyvos, kalbant apie e, prekybos politiką, yra federalinio pabudžio. O Mm, kalbant apie mūsų piliečius, jų problemas, nacionalinėmis priemonėmis dažniausiai jos yra sprendžiamos. Tačiau man atrodo, kad ES reikėtų tokios platformos, kuri padėtų diskutuoti, kokie galėtų būti bendri valstybių narių sprendimai sprendžiant tas piliečių problemas. Mm, ir tam būtų galima panaudoti ir federalinės priemonės, tačiau, žinoma, tai yra sudėtingos diskusijos. Vis dėlto Kenas aš taip pat kalbėjo apie socialinę apsaugą, perskirstimo aspektus. Ir kalbant apie JAV, tai yra tik viena, e, viena dalis iš 25 tūkstančių e, JAV dolerių yra perskirstoma. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie ES ekonomiką, e, prieš porą metų ją sudarė 13 trilijonų eurų, tačiau tik 113 milijonų eurų buvo perskirstyta. Tad, manau, šiuo atveju reikia uh, ieškoti problemos sprendimo būdų ir žiūrėti, kaip geriausiai įgyventi tas politinės ekonomikos kryptis. Juk negalima užtikrinti, kad prekybos politika būtų sėkminga, jeigu nebus ginamos vartotojų teisės, nebus užtikrinama konkurencija. Priešingų atveju prekybos nauda, o ta nauda tikrai egzistuoja, e, ji yra įrodyta, e, bus e, patiriama tik tų, kurie jau ir taip yra turtingi. Daugumai besivystančių šalių reikia pagalbos, kuriant vartotojų apsaugos, taip pat aplinkosaugos taisyklės. Kostarika rado sėkmingą receptą ir jos prekybos politika dabar plėtojasi itin sėkmingai. Ir man atrodo, kad vienintelis sprendimas yra bendradarbiavimas reguliavimo srityje, kaip minėjo vienas iš anksčiau kalbėjusių prelegentų, mm, mes vis dažniau susidurėme su tais tarp valstybiniais aspektais ir mums reikia tokių korporatyvinių e, reglamentų Na ir paradoksas lypi štai kame. ES tarsi turi gerą vertę pagrįstą prekybos politiką, tačiau nereikia siekti tos reguliavimo misijos, tai tikrai nepavyks. Ir kai užmesgamas ryšys su besivystančiamis šalimis, pirmiausia, to šalis tikisi e, tokio bendro dialogo, e, bendro konsensuso. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Kalbant apie tvariai auginamas prekes, e, m, tokių prekių paslauga yra didesnė kylančiose ekonomikose nei e, turtingose šalise šiandieną. Ir man atrodo, kad Europa turėtų į tai atsižvelgti, reikėtų ieškoti naujų bendradarbiavimo sričių. Jums atrodo, kad jeigu Europa nemažai pasiekė, e, reiškia, kad galite pamokslauti e, besivystančiam šalims, tačiau tai nėra teisinga strategija. E, Dar vienas dalykas, kodėl kai kurioms turtingoms šalims kyla e, sunkumų dėl prekybos politikos. Jeigu e, bandoma išlaikyti status quo, dabartinę padėtį, tai reiškia regresavimą. Jau kalbant apie prekybos politiką, situacija tikrai pasikeitė, lyginant su ankstesnių metų kontekstu. Manau, kad ir toliau bus sudaromi regioniniai prekybos susitarimai, bus plečiami transporto uh, tinklai. Pavyzdžiui, Kinijoje gyvendinamas projektas, e, e, ties kurio dalyvauja, e, ties kurio bendradarbiauja 65 šalis, yra puikus to pavyzdys. Ačiū. Tvenkė. Uh, Ačiū už šią atvirą nuširdžią poziciją. Dabar kalbės Antje Gonsalės. Ji yra tarptautinio prekybos centro vykdomoji direktorė. Prašau. Ačiū, pan pirmininkė, demokratinės visuomenės atviros rinkos yra grindžiamas tam tikromis socialinėmis licenzijomis ir mm, dėja dabar jos tapo pakankamai trapę ši legitimumo krizė. E, yra suvokiama, nors dėl jos ir gaila, taigi turime suvokti problemos esmę. Būtent atviros rinkos leido mums e, skurdo mastą sumažinti milijardų žmonių. Tai tikrai nėra menkas pasiekimas, mano galva. Išorinis mastas kuris buvo pasitelktas tam, kad anksčiau e, žemą našumą ekonomikos pasikeistų, vyko ir šiandien tokią situaciją turime Kenijoje, Vietname, Ekvadore, tik tai kelis e, pavyzdžius galima paminėti skirtingose kontinentuose, kad susidarytume įspūdį, tas pats įvyko ir Europoje, prisimenant Vokietijos ekonomikos stebuklą, jis būtų neįvykęs, jeigu ta transformacija, transformacija nebūtų paskatinta iš išorės. Gi būtent atviros ekonomikos e, padidino mūsų perkamąją galę, padidino e, vartojimo galimybės paivairino, tačiau atnešė ir e, suprantamų problemų. Globalizacijos pradžioje nei verslas, nei politikai neskyrė pakankamai dėmesio tam, kad atvirus rinkos e, turės ir neigiamų pasiekmių mūsų e, <clears throat> ekonominiai struktūrai. Ir tokią situaciją turime, kuomet e, mikrostruktūros susitinka arba sugretinamos su makrostruktūromis ir makro lygmenių situacija atrodo geresnė, tuo tarpu mikro lygmenių nemažai kančių patirime. Prekyba tapo apčiuopimo ekonominių pokyčių, kurie dabar vyksta simboliu. Netgi jeigu manęs paklaustumėte, tai aš pasakyčiau, kad ne dėl prekybos turėsiu, turėtume dabar taip smarkiai baimintis. Mes turėtume baimintis dėl e, to vaiduoklio, kurio vardas yra technologijos. Technologijos nepriklauso nuo balsavimo parlamente, nuo referendumo rezultatų, o technologijos suteikė daug papildomų galių mūsų piramidės e, apačioms, tačiau taip pat smarkiai iškraipė ir ekonomikos struktūrą. Taigi reikia labai e, atsargiai vertinti tos kaltinimus, kuriuos mes suverčiame prekybos pečių ir visus kitus e, aspektus. Aš manau, kad uh, Daugiausiai problemų mes susidursime e, vidaus e, ekonomikos, socialinės politikos, neprekybos politikos srityje. Žinoma, valstybių narių socialinė politika buvo pakankamai sklandi siekiant e, žmonėms sukurti minimales tinkamas gyvenimo sąlygas, tačiau dabar to nepakanka. Reikia dabar kalbėti apie naują socialinį susitarimą Europoje. Aš čia išvelgiu e, pozicijų skirtumus ne tarp kairės ir dešinės, o tarp atviros ir uh, izoliuotos visuomenės. Tos visuomenės, kurios suteikia papildomų galių žmonėms spręsti socialinės ir ekonominės problemas ir įveikti pokyčius, kurios atneša e, technologijos ir leidžia prisitaikyti prie naujai atsiveriančių galimybių, kurias taip pat technologijos ir atveria, atrodo, kad nepadeda tam prisitaikymo procesui. Noriu Jūs patikinti, kad tikrai mes e, e, kalbėsime vien apie prekyba iš dalies visi šie reiškiniai yra susijęs su prekybos aspektais. Taigi pirmiausiai noriu kreipti dėmesį tai, kad 21-ame amžiuje prekybos kliūtis yra pirmiausiai reglamentinio pobūdžio ir e, jos daro įtaką prekybos kokybei, o ne prekybos e, kiekybinėms aspektais. Dabar mes daug girdime apie e, saugą, saugumą, apdairumą ir taip toliau ir panašiai sieki vyriausybių reklam, reglamentuoti šią sritį ir tas socialinis susitarimas tik tokiu būdu būtų, galė, galėtų išlikti gyvybingu. Prekybos politika turi būti įtrauki 21 amžiuje. Kartą buvo minėta, kad 95 procentai kiekvienos šalies ekonomikos struktūros yra priklausomi arba ją sudaro smulkus verslas, taigi smulkiam verslui reikia sudaryti geresnės sąlygas, pasinaudoti naujomis bendromis priekybos taisyklėmis ir būtent Inta komitete turime suvokti, kad <clears throat> Moterims būtina tarptautinėje prekyboje suteikti daugiau galimybių pasireikšti ir įtraukti jas į tarptautinės prekybos procesus ir sprendimus. Taigi šie dėsniai galioja ne tik pažengusiams ekonomikoms, tačiau e, taip pat turime tą suvokti galioja ir besivystančiams šalims, kuriuose vis dar gyvena uh, E, daugiau nei milijardas žmonių skurde ir esame įsipareigoję juos iš to kurdo ištraukti iki 30 metų. Kalbant apie e, tvarumą, aš per daug nesileisiu šios diskusijos e, ir kaip laisva prekyba gali padėti veikti klimato kaitos problemas, tačiau reikia, aš apie tai nekalbėsiu, tačiau reikia to nepamiršti. Mums reikia įtraukesnės, tvaresnės politikos, kuri leistų pašalinti tikrasis prekybos kliūtis 21 amžiuje, tačiau to nepakaks, reikia prekybos politiką geriau derinti su vidaus ir Europos politiniais sprendimais, o tai reiškia, kad turime spręsti ir prekybos pelno paskirstimo problemas. Tam reikia pasitelkti švietimą, mokymą, profesinį rengimą, įgūdžių įgavimą. E, šie klausimai susijęs su inovacijų politika, su mokesčių politika, su universitetų veikla, kadangi jau kalbame apie mokesčius, tai galime, turime nepamiršti ir uh, <clears throat> tarptautinių koncernų vengiančių mokėti pelno mokesčius tarptautiniu mastu pažabojimo. Taigi mes galime pateikti aiškių pavyzdžių, kaip e, valstybė sugebėjo išlaikyti atviras rinkas ir vykdyti kartu pakankamai veiksmingą e, vidaus politiką e, įsiteikdamas tarptautiniams koncernams ir palyginti su šalimis, kurios sugebėjo išlaikyti atviras rinkas, tačiau kartu vykdyti ir atsakingą socialinę politiką. Mes turime pasirinkti atitinkamą modelį, tačiau mano manimų pasirinkimas šiandien yra tarp uždaros ir atviros rinkos. Nes atsižvelgiant į technologijas negalime e, atitinkamai pasirinkti, nes technologijos jums to padaryti neleis pasirinkimas egzistuoja tarp atvirų rinkų ir aktyvios politikos e, siekiant e, įgalinti atskirus asmenys prisitaikyti prie atvirų rinkų e, siūlomų naujų galimybių. Todėl nekantriai laukiu dabar įvykių per artimiausią savaitę Junktinėse valstijose, nes man tai reikšta lakmuso papirėlio testą. Pirmininkas. Ačiū kartais man tas lakmuso papirėlis ir jo testas netrodo toks pagėdavimas, tačiau vis tiek reikia palaukti ir pamatysime, kaip situacija pasikeis. Jungtinėse valstijose Piersanta Katerina, Oxfam magazinas generalinis direktorius, jos rytis yra sąžininga prekyba. Jis dalyvavo rengiant alternatyvius prekybos įgaliojimus. Taigi, kokia jūsų dabar nuomonė apie paskeitusią situaciją? Suivre cette présentation. Alors, je suis Pierre Santa Caterina, directeur général d'Oxfam Magasin du Monde. Um... Oxfam pasaulinės parduotuvės veikiame vietoje, noriu Jums pristatyti mūsų organizaciją, papasakoti Mm, kokia yra mūsų mm, politika. Taigi mes e, jau 40 metų dirbame sąžininkos e, priekybos rytyje, tai yra 4000 piliečių pilietinė iniciatyva organizuota ir, ir tie, kas dirba parduotuvėse, yra savanoriai. Um, dirbame pasaulinėje sąžiningos priekybos organizacijoje, kuri apjungia nemažai pasaulyje veikiančių panašios ryties organizacijų. Mes dirbame ir Europos Sąjungoje. Sąžininga priekyba tai e, dviejų rūšių e, produktai. Visų pirma, maisto produktai. Štai, e, dažniausiai iš pietų, kadangi dažniausiai tai yra priekyba su neturtingomis valstybėmis iš ten ir kartais iš šiaurės vis dažniau, nes mes remiame vietos žemės ūkį, mes turime tą tarptautinę struktūrą, aišku, kuri turi būti produktais paremta. Taigi, Aišku, viena vertus reikia, kad tai būtų komercinė priekyba, kad e, tie, kas gamina tuos produktus, galėtų gavę pajamas išgyventi, bet kitas dalykas, aišku, tai yra ir vertės ta pusė labai svarbi. Taigi mes remiame smulkius gamintojus, augintojus, Oxfam mm, remia smulkius gamintojus vietoje ir mes dirbame su tomis organizacijomis, kurios tiesiogiai pažįsta tuos žmonės, kurių produktą mes paskui parduodame. Taigi dažniausiai tai yra e, rankdarbiai, tai yra um, rankomis pagaminta produkcija, e, tai yra uh, amatininkų produkcija. E, stengiamės, kad tikrai sažiningumas būtų labai svarbus to amato elementas. Ir e, žinoma, organizacijos kaip mūsų, ar GEPA, Vokietija, XK, e, Šveicarija, Merkato Italija ir panašiai egzistuoja, mūsų organizacija egzistuoja jau 40 mečius, taigi mes realiai mm, turėjome galimybę vykdyti įvairiausių komercinių veiklų rėmimą, užsiemėm to įvairiausiamis veiklomis tam, kad apie 2,5 milijonų žmonių, kurie, kurių pragyvenimo šaltinis yra tvari, tvari žemdirbystė, turėjo galimybę išgyventi būtent iš to, kad um, mes užsimame šią veiklą. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų yra reali parama, piliečių, pilietiška parama už, per tą sąžiningos priekybos um, veiklą užtikrinama Svarbiausia kalbėti apie dešimt mūsų pagrindinių veiklos principų, kas labai yra glaudžiai suderinta su tvario, tvaraus vystimosi tikslais. Uh, Mes remiame tokius gamintojus, kurie dažniausiai yra kažkur nustumti į užrybį, labai ma maži ir užmiršti. Ir labai svarbu, kad ta patirtis, kurią mes sukaupėme sąžiningos priekybos ir tie būtų suderinta ir su tarptautinės bendruomenės, mūsų piliečių e, remiamais tikslais, kaip kad šiuo atveju tūks, tvaraus vystimosi tikslais. Taigi, mes esame ne ne tik komercinė organizacija, mes esame organizacija, kuri pasisako už vertybių propagavimą per sąžiningą priekybą. Mes galvojame, kad tai yra esmė, tai yra tikslas paremti uh, ūkininkų, amatininkų um, komercinę veiklą, bet lygiai taip pat mums svarbu yra tai, kad mūsų veikla le, leidžia pasmerkti nesažiningą veiklą, neteisingą veiklą, kuomet gale yra koncentruota registruojama kažkieno rankose. Pavyzdžiui, mm, apelsinų sulčių srityje, sakykime, net ir tarifiniai barjerai yra įveikiami, nors mes atrodo gal matome, kad yra mm, daugybė apelsinų sulčių pavadinimų mūsų lentynose, bet iš tikrųjų tai pagrindiniai trys tiekėjai tai yra. Taigi, mes žiūrime į, į gamybą, žiū, mums labai svarbu, kad kuo mažiau būtų atliekų, kad būtų viskas daroma kaip galima švariau ir kad, kad tikrai tai būtų tas tvaraus, tvarumo aspektas būtų labai svarbus. Kartu su tiekėjais mes organizuojame pilietinės kampanijas, pavyzdžiui, dėl lygybės Bangladeše. Um, mes taip pat stengiamės mm, daryti ir tai, ką dabar darau aš, tai yra įtakoti pagrindinės politikos formuotojus, sprendimų prieimėjus. Mes, aišku, mūsų vizija yra tvaraus vystimos, demokratinės visuomenės e, vizija. Mes galvojame, kad neligybė yra e, tai, kas lemia e, visas blog, tas blogybės mes galvojame, kad aišku, kadangi tai yra tam tikras pasirinkimas, galima e, po, nuspręsti padaryti kitokį pasirinkimą. Mes galvojame, kad gali būti priekyba kitokia. Mes pasisakome, kaip, kaip ir komisijos narė Masrom pasakė, kad iš tikrųjų m, mm, laisva priekyba yra labai svarbi ir yra pozityvių elementų, pavyzdžiui, reikia kalbėti apie tai, kad komersinė politika turi būti remiama vertyb, paremta vertybėmis, kad mm, priekyba turi būti sąžininga ir etiška. Mm, todėl, pavyzdžiui, yra skirtas apdovanojimas e, sąžiningos priekybos miestui, tai yra piliečiai steigtas apdovanojimas. Mm, Be to, už visą mm, vertės grandinės sąžiningą valdymą irgi yra atitinkamai apdovanojimai. Ir vis tik tai mes smerkėme tai, kad privataus sektoriaus visas dalyvavimas yra paremtas savanoriškumo principu. Gaila, nes dažnai yra tokių mm, e, modelių, kurie netitinka e, visuomenės bendrųjų interesų. Dažnai yra pasirenkami tik tai e, geriausi, lengviausi variantai, kurie leidžia užsidirbti pelno artimiausioje ateityje, negalvojant apie visus padarinius visuomenės poreikius mm, plačiau. Taigi tam, kad vystimasis būtų tvarus, globalus, reikia globalaus visapusiško požiūrio. Akivaizdu, kad prie komercija, priekyba visų pirma turi a, būti tokia, kad gerbtų a, žmogų ir planetą. Taigi, visų pirma, turime žiūrėti į faktus. Šiandien m, mm, žmonės. A, tiek nepalankios situacijos valstybėse, tiek vis dažniau ir pas mus neturi galimybių gyventi, už, užsitikrinti tikrai tvarų, gerą, tvarę gerą gyvenimo aplinką, gauti produktus sąžiningomis, geromis kainomis. Be to darbuotojų, amatininkų, ūkininkų situacija dažnai yra nekokia, jie juk yra visos grandinės pradžia, tačiau jų gyvenimo sąlygos dažnai yra tikrai labai sunkios, žemiau netgi mm, skurdo ribos. Labai dažnai būna taip, kad tie, kas gamina maistą planetai, patys neturi pakankamai maisto savo. 62 pro turtingiausi pasaulio gyventojai turi tiek turto, kiek turi uh, pusė uh, uh, pasaulio gyventojų. Vienas procentas planetos gyventojų turi tiek pat, kiek turi lygiai 99 procentai planetos gyventojų. Taigi reikia priemonių, kurios leistų atkurti pusiausvyrą, ištaisyti taisyti štai tokius netoligumus. Labai svarbu, kad visų pirma būtų galvojama apie visuomenės bendrai interesą, e, pavyzdžiui, maisto e, politikos rytyje labai svarbu galvoti apie tai, kokią produkciją mes vartojame, kaip užtikrinti darbuotojo teises, gaminant tokią produkciją, aplinkos apsaugą, užtikrinti didesnį teisingumą. Mhm. 1600 milijardų dolerių dabartiniais paskaičiavimais yra paslėpti mokestiniuose rojuose. Tai iš tikrųjų būtų galima panaudoti tam, kad būtų daug geresnė e, politika visai visuomeniai. Nauja komersinė politika turi turėti labai svarbių savybių. Tai yra uh, Mm, pavyzdžiui, kad e, e, nepalankiausia situacija labiausiai atsilikusiams valstybėms būtų suteikta palankiausia prieiga e, prie, prie rinkų, kad iš tikrųjų būtų skaidriau viskas daroma, sprendimų prieimimo mechanizmai, kad būtų skaidresni, jeigu būtų konfliktų sprendimas, mes galvojame, kad pavyzdžiui mūsų valstybė turi pakankamai efektyvę teismų sistemą, tai uh, tarp viešo ir privataus sektoriaus tikrai galima e, spręsti konfliktus per nacionalinius teismus. Mes galvojame, kad reikia ir tam tikrų būtinųjų punktų sutartise. Na, aišku, kai eina kalba apie negautus pinigus, tai yra punktai dažnai sutartise įtraukti, kaip spręsti konfliktus, bet kai eina kalba apie visuomenės interesą, dažnai tai pamirštama įtraukti į sutartis. Ir čia paprastai galima taip pasakyti, jeigu kažką žodį davėjai, tai ir dirbk taip. Ir COP21 apie, apie tai dar vis kalbame Marakešės tarimai. Uh, dėl aplinkos ar susitarimai dėl žmogaus teisų, kurie egzistuoja jau daug metų, ar, ar tvaraus vystimosi tikslai ir visa ta bazė, tai būtų puikus pagrindas dirbti šioje srityje ir privačiam sektoriui tai būtų puikia galimybė derinti komercinius tikslus su aplinkosauginiais reikalavimais ir tuomet komercija turėtų daugiau legitimumo. Uh, Na, aišku, galbūt tas, mūsų ta sąžininga priekyba yra tik tai lašas bendros komercijos vandeninė, bet e, labai ragičiau ją paremti ir dėkuoju uždėmesi. Merci beaucoup. And, uh, last but least, Mr. Bre Ačiū, o dabar žodis ponui Paului Brentonui, jis yra Pasaulio banko vadovaujantis ekonomistas. Tad, ponė Brentonai, Pasaulio banko svetainėje mes radome štai tokį sakinį. Priekybos intensyvinimas yra raktas į e, didelio skurdo sunaikinimą. Ačiū labai, būtent apie tai ir kalbėsiu. Visų pirma, norėčiau e, papildyti tai, ką sakė kolega iš Tartinio valiutos fondo ir dėl to, tos partnerystės, e, kurią palaiko Pasaulio bankas ir Tartutinis valiutos fondas. Kalbant apie Pasaulio banką, prekybos patikimumas e, kyla būtent iš skurdo mažinimo vaidmens. Ir visai neseniai kartu su PPO e, parengėme bendrą ataskaitą dėl prekybos vaidmens e, mažinant skurdą. Jeigu pažvelgtumėte į šią nuotrauką, pamatytumėte čia pavaizduotą pasienio punktą Ruandoje ir 30 tūkstančių žmonių kasdien kerta tą sieną, dauguma jų yra neturtingos moteris ir tokia yra prekybos realybė toje šalyje. Iš kitos pusės yra svarbus ir kiti iššūkiai, su kuriais susidurėme neturtingose šalise, tačiau be abejo tai sukuria ir naujų veiklos galimybių tiem žmonėms. Kalbant apie Pasaulio banko pristatymus, neretai yra vaizduojamos ne tik į viršų kilančios, tačiau ir besileidžiančios linijos, panašiai yra ir šioje skaidrėje. E, kairėje matote globalizacijos augimo e, mastus Tai yra globalinis eksportas ir e, globalus BVP, kuris per pasarosius 20-30 metų patrigubėjo, o kitoje pusėje matote vidutinės pajamas, e, kurios taip pat gana sparčiai augo, tačiau e, taip pat kairėje pusėje esančiame paveikslėlėje galite matyti pasaulinio skurdo mažėjimo tendencijas. Ir mūsų nuomonė, ta priekyba tikrai lėmė to skurdo masto mažėjimą. Nu, o kitoje skaidrėje galite matyti štai ką. Čia e, matote e, Rytų Azijos šalis, e, taip pat e, neturtingų žmonių skaičių ir kaip tas skaičius mažėjo Mm, e, per atitinkamą laikotarpį jau buvo minėta, kad vienu milijardu mažiau neturtingų žmonių yra, pavyzdžiui, Kinijoje. Tačiau išlieka ir kitų iššūkių, iššūkių susijusių su tuo, kad daug žmonių dar gyvena didelio skurdo sąlygomis. Pavyzdžiui, e, Pietų Azijoje ir mūsų e, spėjimai rodo, kad greičiausiai iki 30 metų dauguma tų asmenų peržengs tą skurdo ribą. ir negalime um, e, tiesiog blokuoti tiem žmonėms suteikiamų e, galimybių, reikia užtikrinti, kad globalizacija juos įgalintų ir taip pat padėtų užkirsti kelią tam ekstremaliam skurdui, kuris dar dėja egzistuoja. Kalbant apie Afrikos žemyną, tai yra gana sudėtingas iššūkis, nes ten prekyba gana intensyviai augo per pastarąjį dešimtmetį, tačiau dėja, kalbant apie skurdą, tai kažkokios teigiamos įtakos nepadarė. Vis dėlto tai demonstruoja, kad prekyba, prekyba pati savaime yra svarbus variklis, tačiau negarantuoja skurdo mažėjimo. Kalbant apie prekybą, dažniausiai e, įsivaizduojame, kad ji padeda augimui, tačiau yra ir kitų prekybos aspektų, kurie yra svarbus, kalbant apie skurdo mažymą. Visų pirma, moterų įgalinimas. Taip pat e, e, tai padeda tiesiog įgalinti šimtus tūkstančių moterų visame pasaulyje. Kitas svarbus punktas yra taika ir stabilumas. Jeigu įsivaizduotume Dramblio kaulo kranto valstybę Ruandą, žinome, kokia ten situacija, kokios konfliktinės situacijos kyla ir žinome, kad toks nestabilumas įtakoja skurdo didėjimą. Tiesą pasakius, 90 procentų e, 30 metais e, gyvens tose pažeidžiamose šalise. Tad yra nemažai būdų, kaip priekyba gali daryti teigiamą įtaką e, kalbant apie skurdo naikinimą, tai yra susiję ir su maisto tiekimo saugumu, su e, darbo vietų kūrimu. Tačiau, kalbant apie priekybą ir jos atvirumą, taip, tai yra svarbus elementas, tačiau vien to nepakanka. Ir Afrikos žemyno patirtis pas, per pastarosius 15 metų tai demonstruoja. Ten yra daug e, vertingų iškasenų, tačiau situacija sudėtinga pagerinti. Ir kalbant apie mūsų organizaciją, apie pasaulio banko organizaciją, mes bandome įvertinti, su kokiais iššūkiais susiduria um, neturtingi žmonės. Reikia pažiūrėti, e, kaip būtų galima pakeisti šią situaciją. Panašiai yra besivystančiose šalise žiūrima, e, kam neigiamą įtaką daro intensyvėjanti priekyba, globalizacija. Taip pat žiūrima, kas netenka tos globalizacijos naudos, nors galėtų ją gauti. Ir čia yra keturios svarbiausios charakteristikos, kurios kol kas užkerta kelią neturtingiems žmonėms pasinaudoti priekybos teikiamais privalumais. Visų pirma, dauguma skurdžių gyvena kaimiškose vietovėse, tai tiesiog jie fiziškai yra atskirti nuo miestų, nuo priekybos, kuri ten vyksta. Antras e, punktas E, dauguma e, skurdžių žmonių e, kažkaip neformaliai vykdo savo veiklą. Tai nėra teisėta veikla, todėl jie negali pasinaudoti, pavyzdžiui, bankų teikiamomis paslaugomis ir taip toliau. Kitas punktas tai yra valstybių pažeidžiamumas ir konfliktinės situacijos kylančiose tose šalise. Ir ketvirtasis punktas tai yra lyčių neligybė. Yra daug apribojimų, kurie neleidžia moteriams pasinaudoti priekybos teikiamais privalumais ir imtis su priekyba susijusios veiklos. Tad Pasaulio banko atstovų nuomonė būtent su tais keturiais iššūkiais turime kovoti, jeigu norime išnaikinti ekstremalų skurdą iki 2030 metų. Ir kas konkrečiai yra daroma ar ką reikėtų daryti? Be abejo, reikia mažinti priekybos kaštus E, tarifus, taip pat e, šalinti netarifinės kliūtis. Pavyzdžiui, Afrikoje, pie, Pietų Azijoje būtina tai daryti, taip pat ir besi, tarp besivystančių ir įsivyščiusių šalių būtų galima mažinti kaštus ir taip uh, užtikrinti sėkmingesnę prekybą. Reikia užtikrinti, kad mažinant skurdą e, žmonės, e, žmonėms būtų steigta galimybė gauti finansavimą, patekti į rinkas ir taip toliau reikia pažiūrėti ir tas rizikas, su kuriamis susiduria neturtingi žmonės. Dažniausiai jie susiduria su itin didelėmis rizikomis ir dėl to jiems tenka sudėtinga e, pasinaudoti prekybos teikiamais privalumais. Na ir įsivaizduokime ūkininkus, kurie augina maisto produktus. Dažniausiai jie specializuojasi vienoje ar kitoje srityje, augina E, vienos rūšies e, javų rūšį, tačiau tai taip pat daro juos itin pažeidžiamais ir tai reiškia, jog reikia imtis tokių e, neigiamo poveikio švelninimo strategijų. Reikia ir tam tikrų socialinių saugiklių, tai yra visiškai racionalus žingsnis ir jeigu nespręsime problemų susijusių su, tai, su tomis rizikomis, bus sudėtinga pakeisti situaciją. Dar vienas svarbus dalykas E, Pasaulio bankas ir kitos institucijos turi atsižvelgti ir aplinkosauginius aspektus, ir e, tą bazinę infrastruktūrą. Pateiksiu įdomų pavyzdį. Ruanda daug investavo į švietimą ir milijonai vaikų Ruandoje e, turi vidurinio e, išsilavinimo pažymėjimą. Tačiau Ruandoje apie 60 E, tūkstančių darbo vietų yra sukūriama tokiems mokyklą baigusiems vaikams. Tad jiems, e, o jų skaičius yra daug didesnis, tad tiesiog sudėtinga įsivaizduoti, e, kur tiems išsilavinimą gavusiems jaunuoliams teks įsidarbinti. Ir tai yra vienas iš tų iššūkių, su kuriais susiduria besivystančios šalis, jos investuoja į švietimą, kai kurios tų šalių investuoja į švietimą e, ir pasiekia gerų rezultatų, tačiau dėje nėra kūriamos darbo vietos. Dar vienas dalykas, reikia geresnių domenų, kurie padėtų stebėti, kokį poveikį daro prekybos susitarimai neturtingiems asmenims. Jeigu skurdžiai e, dirba neformaliai, nelegaliai, e, tiesiog sudėtinga stebėti situaciją, įvertinti statistinius duomenis, tad reikia daugiau investuoti į šią sritį, kad būtų galima atidžiau stebėti, kokią įtaką daro EPA e susitarimai neturtingiems žmonėms. Ir paskutinė mano skaidrė. E, Sugryšiu prie pirmojo, pirmosios nuotraukos, tai yra e, tikrų iššūkių pavyzdys. Jeigu būtų atsisakyta atviros prekybos sistemos, šie 30 tūkstančių asmenų, kuriuos minėjau, kasdien kertančių sieną, taip pat itin nukentėtų. Labai prasta infrastruktūra taip pat yra didžiulė problema, nėra e, elementariausių dalykų, kaip sanitariniai patogumai, e, kurie yra būtini e, prekeiviams moterims su vaikais. Taip pat labai svarbu supaprastinti taisyklės, e, reikia, kad jos būtų skaidresnės, kad atsiras, kad neliktų galimybių korumpuotą veiklą vykdyti. Taip pat reikia stebėti pasienyje veikiančių agentūrų veiklą. Šiandien jau nekarta buvo minėta korupcija ir mums atrodo, kad šis pasienio punktas ir pagrindinis dalykas, kuris padėtų spręsti korupcijos problemas, mm, yra toks, reikia pradėti nuo pasienio. Jeigu nieko nepavyks pasiekti pasienyje, tada korupcija plis nevaldomai. Ir pasaulio banke mes bandome spręsti šios su priekyba susijusias problemas. Ir tikimės, kad tai padės sumažinti skurdą. Ačiū labai. Prieš suteikdama žodį kolegoms norėčiau pasakyti, jog pats esu šiek tiek sutrikęs. Iš vienos pusės e, kalbame apie mūsų rinkų uždarimą, globalizacijos procesus. Ir ponas Rančia taip pat kalbėjo apie tam tikras iliuzijas susijusias su um, rinkos uždarimu, juk prekyba yra būtinas dalykas. Panašu, kad jau išklausėme visus e, mūsų prelegentus ir jie kalbėjo apie tai, kad prekyba vyksta, jeigu yra sudaromos tinkamos sąlygos, jeigu yra investuojama į švietimą, jeigu tinkamai paskirstama nauda. Politika taip pat turi būti nuosekli, suderinama su kitomis politikos ryptimis. Buvo kalbėta ir apie globalizacijos fondus, Na, o mano klausimas būtų toks. Kas nutiktų tokiu atveju, jeigu sąlygos nebūtų tinkamos? Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Ar tiesiog palikti prekybą nuo šalyje? Tačiau, kažin, ar tai būtų įmanoma? Kaip mes galėtume daryti įtaką savo partneriams, kad tos sąlygos e, būtų sudarytos, kad jos būtų tinkamos, kad žmonės galėtų pasinaudoti prekybos teikiamais privalumais? Toks būtų mano klausimas visiems. Ponas Fiena, prašau. Ne. Clearly the European trade policy maybe. Akivaizdu, kad uh, pasaulio Europos uh, prekybos politika ir politiniai sprendimai šiuo metu patiria krizę. Vis dažniau netgi šiuose patalpose girdime tokių protekcionistinių nuotaikų, siekių, ką nors apsaugoti. E, Ričardas Korbitas, e, kiti daug e, kovojo nacionaliniuose parlamentuose prieš tokias tendencijas. Luditai, kurie e, savo laiku norėjo sunaikinti <clears throat> bet kokias technikos e, naujoves, jau kartoja tas pačias klaidas ir mes dabar darome tą patį ir žmonės pamiršta, Tai kas vyko, aš suprantu, kad mes negyvename XIX amžiuje ir daugiau negyvensime, taigi buvo daug pagristų minčių išsakyta apie socialinę apsaugą, konkurencingumą, tačiau aš norėčiau galbūt grįžti prie pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tai ir pristaikymo prie prekybos sąlygų pasikeitimo. Galbūt tai yra labiausiai kritikuotinas dalykas ES politikoje. Taip pat manau, kad egzistuoja ir dar viena problema, kurios esmė yra, kad pati prekyba yra didžiausia problema. Manau, kad mes e, viską pristatome taip, kad siūlome investuoti ir palaikyti žmonės, kurie pačią prekybą laiko problemą. Jeigu teisingai jūs suprantu, Jūs pristatote dabartinę situaciją taip, kad žmonės kenčia nuo globalizacijos dėl to, kad nedalyvauja jos procesuose. Ir būtent tai yra problema. Jie kenčia lygiai taip pat, kaip ir kentė dar iki globalizacijos ir kenties toliau, jeigu ne. Marija Rėna. Ačiū už įvairias skirtingas mintis. Aš nemanau, kad e, Ši salė yra žmonių, kurie pasisako prieš priekybą, nes europiečiai turbūt e, turėtų būti paskutiniai, kurie priešintųsi priekybai, nes mes gyvename iš eksporto, importo ir būtų populistiška teikti, kad mes esame prieš priekybą. Taigi, Labai svarbu būtent šį dalyką tinkamai pristatyti, nes kartai susidaro įspūdis, kad e, mūsų siekiami tikslai yra neteisingai suprantami. <clears throat> Tačiau kritikuoti priekybos politiką nėra draužima ir tai nereiškia, kad mes pasisakome prieš priekybą apskritai, nes ta kritika gali paskatinti kovoti su tokiais reiškiniais kaip neligybė, kuria, su kuria susidurime ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi dabar mums turime užduoti savo klausimą, ar mūsų priekybos politika dabartinė, palyginti su vakarykščia, atitinka tos tikslus, kurių mes turime visomis priemonėmis šiandien siekti. Ir Manau, kad piliečiai, kurie gyvena šiandien, susiduria su naujomis gyvenimo sąlygomis, kurios buvo minėtos, tai yra globalizacijos, greičiau vykstantis procesai, naujos technologijos ir mūsų dabartinė politika atitinka e, šios tikslus ir gali padėti atremti kylančius iššūkius. Dar vienas dalykas, su kuriuo sutinku, prekybos politika negali reglamentuoti visko. Tai yra akivaizdu bent europinių lygių mums susidaro toks įspūdis, kad mes einame į priekį smarkiai šlubuodami. <clears throat> Nes e, visas prekybos politikos sritis, tiksliau mes e, bandome užkrauti ant prekybos politikos pečių e, visas kitas sritis, tai yra socialinio teisingumo, investicijų ir taip toliau nes būtent jos atskirai mes nesugebėme pasiekti konsensusu, nes ta reali, tikroviška ekonomikos ir prekybos politika, kurią turėtume vykdyti, yra susijusi taip pat su būtinybė užtikrinti žmonėms gerovę tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje, Afrikoje. Taip pat žinau, kad mes esame Inta komitetas ir svarstame tik prekybos politikos klausimus, tačiau turėtume atsiverti labiau ir kitos, kitoms politikos sritims. Helmutas Šolcis. Aš norėčiau e, vieną specifinį klausimą užduoti. Taigi tas klausimas. kaip mes e, šios pasiūlymus e, alternatyvius, šios reikalavimus atsižvelgdami į dabartinę e, sistemą, kurioje prekyba privalo sureaguoti į socialinius pokyčius, priversime veikti. Savo santykiuose su stambiaisiais koncernais, tarptautiniais, tokiais kaip Apple, pavyzdžiui. Ar jie sutiks su mūsų e, tais keliamais reikalavimais. Taigi, kaip mes galime praktiškai e, pakeisti tą tarptautinę sistemą. Praėjusią vasarą mes e, diskutavome apie tai. Arančiui noriu padėkoti už tai, kad atvyko ir už jos reikalavimą, <clears throat> įtraukti prekybos aspektus į kitas politikos sritis, tačiau kaip galime tą padaryti, kokias taisyklės turėtume parengti ir patvirtinti, kad pradėtume žengti tą kryptimį, apie kurią ką tik kalbėjai. Pons Buchneris dabar. Labai ačiū. Aš nenoriu kalbėti apie dabartinę Europą, apie, noriu pasisakyti mūsų prekybos partnerius. Buvo minėta, kad prieigą prie technologijų naujausių galime užsitikrinti tik tai pasitelkę priekybą. Noriu pateikti keletą priešingų pavyzdžių. Lankiausi Japoniją tuomet, kai buvo kuriami vystami kompiuteriai. Japonijos visuomenė buvo visiškai uždara tuo metu, ekonomika buvo uždara, buvo draudžiama importuoti kompiuterius iš išorės ir japoniški kompiuteriai buvo tuo metu tokie, kad praktiškai nebuvo galima jais naudotis, tačiau per kelis metus Japonija skubėjo veikti tą atsilikimą ir dabar matome, kokį lygį yra pasiekusi. Antras pavyzdys - Vokietija po karo. Nebuvome pasirašę tuo metu, dėkui Dievui, jokių laisvos prekybos susitarimų. Aš noriu pakalbėti apie savo specifinę sritį veiklos, tai yra mobiliųjų telefonų gamyba. Būtų visiškai buvę neįmanoma pasiekti e, tokią, tokį lygį mobiliųjų e, tinklų, mobilaus ryšio tinklų įsivystymą, jeigu būtų buvę pasirašyti atitinkami laisvos prekybos susitarimai. Ta rinka buvo faktiškai uždara Vokietijoje. Ir tai yra praktiniai pavyzdžiai. Kartais norint sukurti tam tikrus pramonės pajėgumus, kuriam laikui reikalinga uždara rinka, kad būtų galima sukaupti pakankamai kapitalo ir sukurti reikalingą pramonės šaką. Aš prašau atsižvelgti į šios aspektus. E, tačiau turiu pasakyti, kad e, kilusios ekonomikos šalims ir besisačiam šalims tokie procesai gali blokuoti jų vystimasi. Kirtindalink. Aš tik norėčiau pritarti e, Marijai minčiai apie tai, kad dauguma žmonių, kurie pasisako už tai, kad e, reikia kovoti su visą prekybą, iš tiesų pasisako prieš prekybos politiką. Pažiūrėkime, kas vakar įvyko Junktinės valstijose, prisiminkime breksito patirtį. Mano regionas, Junktinė karalystė, maždaug atitinka Pensilvanijos valstiją. Mes gyvename iš eksporto. Esame vienintelis Anglijos regionas kurio eksporto apimtis nuolat yra didesnis už importo apimtis ir E, mūsų regione būtent didžioji dalis žmonių balsavo už Brexitą. Ta panaši situacija yra jungtinėse valstijose. Ir būtent e, ši paradoksali situacija šiuo metu paralyžiuoja tarptautinę visą sistemą ir visą Europos sąjungą. Nes visuomenė paprasčiausiai nepasitikė e, mūsų sugebėjimu iš naujo perreguliuoti ekonomiką nes e, ekonomika šiuo metu yra taip toli nutolusi nuo reglamentavimo struktūros, kad tai vėl sudėtinga ją ja, reglamentuoti ir reguliuoti. Manau, kad mes turėtume dabar kalbėti apie tai, kaip turime atkurti žmonių pasitikėjimą prekybos politiką tokiuose bendruomenėse kaip mano kuriai aš atstovauju Anglijos šiaurės rytuose, ar e, atkurti Pensilvanijos žmonių pasitikėjimą, kurie mano, kad e, globalizacijos naudos jie tinkamai nepajuto. E, aš matau, kad tik dabar buvo paleistas laikrodis mano kalbai. Taigi dar vienas pavyzdys vertinant ES patirtį socialinio prekybos politikos lygmens e, nepakankamumas yra labai aiški problema. E, mes neturėtume tapti tam tikrais reglamentavimo misionieriais, kalbant apie tvarumo aspektus, mes turime pagalvoti, kaip Atsižvelgiant į tai, kad visi esame įsipareigoję tvaraus vystimosi tikslus siekti e, e, ir tarptautinis darbo organizacijos standartų siekti privalomų būdų, tačiau prekybos politikoje viskas yra vykdoma tik tai savanoriškais pagrindais, tai mes nesugebėsime suderinti šių atskirų sričių. Būtų įdomu iš jūsų išgirsti ypač apie tai, E, kas buvo pasakyta apie e, alternatyvius e, prekybos įgaliojimus. Suprašau, pirmininkė. Ačiū visiems podiumo dalyviams už puikius pranešimus. Mano klausimas būtų toks. Mes pasisakome už integruotą prekybos politiką, tačiau galėtume įsivaizduoti integruotą ekonomikos politiką, nes jeigu vienas rytis nedėra su kita, tai kyla klausimas, kaip turėtume, siekdami ištikrinti visiems vienodas galimybės, e, kurti naują ekonomikos saugimą modelį. Jeigu apie tai nepagalvosime, tai niekuomet neligybės neatsikratysime. Dar vienas Klausimas, ar egzistuoja kokia nors institucija, kuris siekia suderinti prekybos ir ekonomikos politikos mm, tarpusavio santykius. Man kartais susidaro įspūdis, siekiant užtikrinti įtraukę ekonomiką. Man susidaro įspūdis, kad e, analizuojant ir vertinant globalizacijos lygmenį, tai e, globalizacija atspindi uh, skirtingų visuomenių e, silpnybės ir stiprybės, e, skirtingus interesus. Ir todėl mes turime savo visuomenės žmonių, kurie yra nusiteikę prieš globalizaciją. Tačiau kita vertus matome, kad atskiros institucijos nėra pakankamai kompetentingos, kad pateiktų žmonėms atsakymus į kilančius klausimus. Todėl reikia kalbėti apie švietimo, profesinio rengimo aspektus, nes jeigu kitas rytis, jeigu mes tarptautiniu lygiu nesugebėsime užtikrinti to e, įtraukaus bendradarbiavimo, tai nesugebėsime atremti globalizacijos iššūkių, nesugebėsime rasti e, atsakymų e, žmonėms kilančius klausimus ir sklaidyti jų baimės dėl to, kad pablogės jų gyvenimo sąlygos. Taigi klausimas, ar galima kokią nors bendarbiavimą tikėti šioje srityje, galbūt jis jau ir vyksta. Labai ačiū, dar kartas mano pastebėjimų. Judėjimas už sąžiningą prekybą ir e, tradicinė prekyba juda skirtingais e, keliais e, kryptimis, galbūt galima būtų jas tarpusavėje susijęti tam, kad e, galėtume <clears throat> tokią reguliarią prekybą užtikrinti reglamentuojama tinkamai. Kaip būtų galima tą padaryti? Mūsų Twitteris vienas, dar keli klausimai. Vienas e, yra panašus į e, Kirtindalink klausimą, ar jūs manote, kad skyri dėl tvaros vystimosi daro kokią nors teigiamą įtaką laisvos prekybos sutartyse. Kitas klausimas, kaip prekybos politika gali tverti naujų galimybių smulkiam verslui, ypač tam, kuris nori investuoti į tvarius projektus. Ponus Reiter. Daug klausimų buvo užduota. Kiek man skiriate laiko? Penkias minutės gerai. Pradėsiu nuo klausimo, kurį JUKIP parlament atstovo E, uždavė. E, reikia aiškiai skirti klausimus tarp e, prekybos politikos ir politinių sprendimų prekybos klausimais. Tai tikriausiai susijęs su neligybė, kurią sukelia prekyba. Manau, kad politikai turi būti parengę atitinkamą planą įvairioms aplinkybėms. Kitaip šį lasdą atsisuks jums antrų galų vieną dieną. Turime pripažinti, kad uh, prekybos pelno perskirstimo neligybė sąlygoja atitinkamą neligybę visuomenėje ir e, tai apriepia taip pat ir įvairius e, rinkos funkcionavimo skirtumus valstybėse narėse. E, <clears throat> ypač tai būdinga besvystančių šalių rinkoms, kuomet visą pelną savo susižiūrė tik tai kelios stambios kompanijos ar korporacijos, dėl to paprasti žmonės, žinoma, lieka nepatenkinti Pons Langė e, kalbėjo apie tai, kad e, e, galima atverti rinkas tik tai tuo atveju, jeigu yra sudaromas atitinkamos sąlygos. Aš nemanau, kad podiumo dalyviai kalbėjo taip. Mes manome, kad prekyba veikia, daro poveikį, tačiau visuomet reikia turėti platesnės apimties planą, kuris apriektume tik prekybos politiką nemažai podimo dalyvių e, minėjo, aš galiu papildomus faktus jums pateikti, 62 procentai e, e, vargingai gyvenančių amerikiečių perkamosios galios priklauso nuo atviros laisvos prekybos. Uh O tikrovė yra tokia, kad būtent tie žmonės labiausiai pasisako už vairias protekcionistinės e, priemonės ir e, taip pat realybė yra tokia, kad nuo to prekybos atvirumo dažnai kenčia net ir nemažas visuomenės e, atstovų narių ratas. Paspėlis teisus mes turime pradėti politinės diskusijas prekybos politikos klausimais, politikai privalo pateikti tinkamus atsakymus. E, <clears throat> Švedijoje, pavyzdžiui, nedažnai vyksta tokie rinkimai, kurių rezultatus nulėmė tam tikras aplinkybės e, nesusijusios su e, politiką arba tam tikros situacija, padėtis tam tikroje srityje. E, tai vyko vieną kartą 89 metais, kuomet rinkimų rezultatus nulėmė muitų politikos klausimai. Mes turime atsižvelgti į, į, e, <clears throat> į mūsų piliečių lūkesčius, e, taip pat ir į tuos iššūkius, kuriuos mums atneša laisva prekyba. Labai opus klausimas yra susijęs su socialinės dimensijos sąsajomis, su tvaraus vystimosi tikslais. Laisva prekyba neprieštarauja jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslams. Visų šalių vyriausybės dėl to susitarė praėjusiu metu, uh, tiksliau rugsėjo mėnesį. Ir ši diskusija laimė baigėsi, kalbant apie tam tikrus tarptautinius uh, uh, debatus. Kalbant apie klausimą, kaip suderinti uh, mūsų reikalavimus tam tikroms besivystančioms šalims, kalbant apie tarptautinės konvencijas, esate visiškai teisus. Aš kaip jungtinių tautų pareigūnas turiu laikytis atinkamos oficialios pozicijos daugelis institucijų, taip pat ir šis parlamentas <clears throat> reikalauja užtikrinti teisę atskiroms valstybėms pačioms reglamentuoti tam tikras sritis. Tačiau vienintelis būdas pręsti mūsų problemas yra bendradarbiauti, sugebėti išklausyti kitus prieš pradedant kalbėti patiems. Nes dažnai turtingas šalis, e, e, skurdžias šalis e, ir toliau palieka nuo, nuo šalyje, neleisdami joms pačioms savarankiškai išbristi iš ekonominio skurdo ir leisti iš jo išbristi šimtams milijonų savo gyventojų. Mes turime įsiklausyti į jų rūpešius problemas, kalbėti su jais. Ačiū. Ah, and, uh uh, the uh, 19th century. Ačiū. Galvojant apie 19 amžių, 20 amžiaus uh, pradžią, uh, Prancūzijos situaciją ir taip toliau. Man atrodo, čia esminis skirtumas su, su, ir, su, su dabartiniais laikais yra tas, kad dabar yra tiek viskas tarpusavė susiję. Anksčiau tai gal buvo tik žvakės ir grūdai, kas buvo parduodama, o dabar iPad planšetės, e, e, jomis priekiaujama ar keičiamasi paslaugomis, kurios skirtos aptarnauti tas iPad planšetės. Taigi, jeigu mes e, pasitarsime tos pačius argumentus, turint omenyje, kokie yra socialiniai pasikeitimai dėl ekonominio, ekonominio progreso ir ekonomikos atsivimo, Tai vienas buvo skirtumas, antras skirtumas, kalbam apie tai, kad mes gyvename postfaksinėje visuomenėje. Priekyba tai yra faktai, ekonomika tai yra faktai. Mes ne, negalime per, vien, per Twitterį viską išaiškinti. Tai yra pedagogika ir politika. Mes turime tarti su piliečiais ir sugrįžti prie politikos e, elementarių dalykų, išaiškinti, kas veikia, kas neveikia. Ir pasiūlyti turime konkrečius pasiūlymus, o ne vien tik tai Twitterio žinutės. Aišku, tai lengva daryti, aš visą laiką tai darau, bet daug sunkiau yra pasiūlyti konkrečių sprendimų, e, konkrečios politikos priemonių pavydalu, ar finansinės pagalbos pavydalu, ar dar e, dievai žino kokiu pavydalu. Priekybos politikos kuria galimybės, priekybos politika negarantuoja rezultatų. Priekybos politika atveria galimybę įmoniai, e, verslui. Ir kas yra svarbu, kad tos galimybės būtų suformuotos taip, kad jos garantuotų maksimalias galimybės maksimaliam dalyvių skaičiui. Kas yra įtraukianti priekybos politika? Kokia yra priekybos politika, kuri jautri MVI? Tai yra priekybos politika, kuri yra jautri tiems veiksniams, kurie įtakoja MVI situaciją. Mes žinome, MVI yra labai jautrios sąnaudoms. Tai yra priekybos politikos elementai, kurie e, didina e, sąnaudas, sąnaudų kaina to, kas yra įdama, aišku, jau paveiks MVI. Kas tai yra? Pavyzdžiui, pervažiavimas per sieną to kaina. Tai yra labai svarbu dėl to, PPO sudarė tą sutarimą dėl priekybos, priekybai palankių režimo. Arba, pavyzdžiui, Reguliavimo sistemų skirtumai, pa, skirtumai, pavyzdžiui, jeigu yra penkios ša, šalis, kurios susituria ir standartai, pavyzdžiui, jeigu yra skirtingai, tai aišku, kad MVI jau tai yra papilomas darbas. Priekybos politika turi būti taip sukurta, kad būtų maksimalus galimybių uh, E, skaičius maksimaliam e, dalyvių skaičiui, bet vėlgi priekybos politika, kaip aš jau sakiau, negarantuos rezultato. Ir todėl čia jau yra svarbus ir visi kiti elementai. E, dėl komercinės politikos, kokia yra problema Europoje, kad priekybos politika yra federalinė politika, o solidarumo politika yra nacionalinė politika. Tai reiškia, kad uh, komercinė politika yra palikta Briuseliui, o jau solidarumo visi elementai jau yra nacionaliniai nacionalinė atsakomybė. Taigi reikia tą komercinę m, mm, politiką m, panaudoti, tai nereiškia, kad reikia renacionalizuoti, nes aišku, jeigu renacionalizuosime komercinę politiką, tai iš esmės tai jai pasakysime ate. Aš čia kalbu kaip uh, E, Europos e, dėrybininkė mm, priekybos politikos rytyje, aš kuomet buvau dėrybininkė ES vardu, aš e, dėrėjausi už visas ES valstybės, tai yra tūkstančių, tūkstančiai žmonių. Bet reikia susigražinti nacionalinį lygmenį tą um, priekybos politikos pedagogiką, tą funkciją, Ir tai, aišku, sėtina su solidarumu, su inova, pavyzdžiui, inovacija, inovacijos ir mokslo tyrimai. Čia solidarumas irgi yra labai svarbus. Uh, Labai svarbu, kad ekonomikos politika būtų įtrauki ir gaila, kad EBPO atstovų nėra, nes jie dirba tikrai labai daug šioje srityje integracijos, inovacijų, mokesčių sistemų, e, e, transnacionalinės politikos, įmonių politikos srityje, kad visos tos sritis būtų labiau įtraukas, kad visi elementai būtų integruoti. Thanks a lot. Um, and uh, Mr. Santa Caterina, please. Ačiū dabar, pana Santa Caterina. C'est évidemment, il n'y a pas de questions directes euh, à toutes les... Aš suprantu, kad neįmanoma atsakyti tiesiogiai visus užduotus klausimus, bet galvojant apie sąžininką priekybą, visų pirma, m, reikia kalbėti apie a, priekybą, kuri užtikrintų vystimasi, skatintų vystimasi, o ne pagalba tai turi būti. Kaip galima pakeisti pasaulio istoriją komercijos rytyje, na, svarbiausia e, paremti piliečių iniciatyvas ir aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, apie judėjimą Anglijoje, kuris ir e, savanorių judėjimą, kur mm, e, žmonės susibūrė e, galvoja apie um, tai, kaip kažką kitokio padaryti. Ir tas judėjimas jau vienyje virš 1800 žmonių. Ir, ir, ir jis yra išsiplėtęs, jau yra ir kitokių judėjimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu paremti tokias pilietiškas iniciatyvas, kaip kad sąžininka priekyba. Yra, pažiūrėjau, kampanija Vandebrans ir, pavyzdžiui, yra tos stambiosios kompanijos Coca-Cola, Nestle, Mars e, ir panašiai, kurios įsipareigojusios yra siekti lyčių lygybės, e, siekti, kad būtų nulinė tolerancija pažeidimams tose valstybėse, kuriuose e, jos dirba, tai aš manyčiau, kad tokios iniciatyvos irgi yra labai svarbu. Na, negali taip visko skirstyti tik tai į blogus ir gerus. Aš manau, kad visi, kas turi galimybę, nori prisidėti prie bendrų procesų. Aš manau, kad labai svarbu yra galvoti, kai e, komercijos srityje ne vien tik tai apie investicijų duodamą naudą, bet reikia galvoti apie poveikį visuomeniai. Tai yra ir tokiems dalykams kaip aplinkos apsauga, lyčių lygybė, ir panašus dalykai. Aš manau, kad štai tokie dalykai kaip įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti labai svarbus. Aišku, kiekvienas gali kažką padaryti, uh, Visuomet reikia galvoti apie ekonominės veiklos socialinį poveikį. Aišku, kad situacija yra pakankamai sudėtinga, bet visuomet reikia išvelgti ir atsiveriančias didžiasias um, galimybės. Na, kad ir pavyzdžiui, uh, alternatyvios energijos rytyje. Arba, pavyzdžiui, kalbant apie protekcionizmą, kas e, daugiausia pralaimės, aišku, tos didžiosios grupės. E, įmonės jaučia grėsmę, kuomet jų verslo modeliu iškyla grėsmė. Panašiai kaip ir žmonėm taip yra. Bet tiesiog ateina toks laikas, kai įmonėm tenka suvokti, kad jų verslo modelis nebėra gyvybingas 21-ame amžiuje. Ir tiesiog reikia galvoti apie naują e, verslo modelį. Didžiausia problema, aišku, suderinti tą naują verslo modelį su, sakykime, tvaraus vystimosi tikslais. Ir čia, aš manau, reikia privalomų e, normų, kad būtų tokie, e, atsižvelgta į tokius elementus kaip aplinkosauginės normos, socialinės normos, kad vien pelno vaikimasis ne, nepakenktų štai tokiems elementams kaip e, sąžiningos e, priekybos rytyje tai padaryti, e, kaip pasiekti sąžiningos priekybos. Na, tiesiog aš manau, kad visa priekyba turi būti sąžininga, ji turi skatinti vystimasi, ji turi skatinti ekonomikos augimą. Aišku, prisiminkime, 70-metį augimas tuomet buvo didelis, bet uh, labai svarbu nepamiršti mm, vertybių, vertės. Vakarų visuomenė viską įsivaizduoja taip tarsi, mm, na, nueisi į patį prabangiausią a, restoraną, a, užsisakysi patiekalą ir štai atneš kažką valgyti ir bus viskas patiektas su padažu, bet padažas tai nėra maisto produktas. Taip tiesiogiai vertinant, tai, na, tas pats pasakytina, sakykime, apie um, mobiliuosius telefonus ar panašias kitas produkcijos rytis. Manau, kad visų pirma reikia galvoti apie esminės vertybės. Uh, uh, Ačiū labai už Jūsų pasisakymą. Pas, žodis paskutiniam mūsų prelegentui, ponui Brentonui. Dauguma klausimų jau buvo atsakyti, tačiau pabandysiu dar iš įveitą sureaguoti. Apsauga niekada nebuvo kažkoks naujas fenomenas. Ir 90-metyje, e, kai pradėjau savo karjerą, globalizacija buvo kitokia, tačiau Europoje vyko diskusijos apie konkurenciją su mažų atlyginimų šalimis, buvo diskutuojama apie kvotas, apie kitas priemonės, tiek ir tekstilės, e, e avalinės rytyje. Vis dėlto to šalis, kurios atsidūrė e, mūsų akiratėje, buvo Koreja, e, Taivanas, Malazija ir pažvelkime į tas šalis šiandieną. Jeigu tada būtume taikę apsaugos priemonės, įdomu, kokia būtų padėtis toje šalyje dabar. Ir kalbant apie globalizaciją, e, Reikia žvelgti ne tik į save, tačiau ir tai, kaip galime prisidėti prie pažangos kitose pasaulio vietose. Aš manau, kad e, kalbant apie mano profesiją ir apie priekybos politikos patikimumą, pirmiausia, reikia nepamiršti analizės svarbos. Taip, e, kyla tam tikrų problemų dėl to, kaip ekonomistai pristato, analizuoja po priekybą bei priekybos politiką, nes neretai per daug dėmesio skiriama mm, kažkokiems tai skaičiams, e, o e, ne žmonėms, tą įtakai, kuri daroma jų atžvilgiu. Ir reikėtų vertinti, kaip e, tam tikros žmonių grupės yra įtakojamos prekybos politikos, kaip būtų galima jiems padėti prisitaikyti prie globalizacijos. Ir tai yra tikrai nemažas iššūkis, e, su, kurį turėtų analizuoti ekonomistai. Yra ir tokių politikų, kurie sako, ne, mums analizės nereikia, tačiau mano nuomonė tai yra klaida. Vis dėlto tai turbūt atspindi ir jų požiūrį į analizės e, pobūdį ir kokybę, tad galbūt ir mums reikėtų šiek tiek pasistiepti. Uh, Dar vienas dalykas. Prekybos politikos kritika. Tai neretai yra susiję ir su tų mano minėtų analizių kokybė, tačiau mūsų institucija ir buvo ir toliau bus kritiška prekybos politikos atžvilgių, jeigu matysime, kad tai kenkia plėtrai. Kalbant apie EPA susitarimus, apie partnerystės susitarimus, e, mes analizavome, ar tai nedaro neigiamos įtakos e, kilmės taisyklėms. Tačiau kalbant apie kilmės taisyklės, taip galima vadovautis ir labiau tokiu E, griežtų ir netokių griežtų požiūrių. Tačiau, kaip jau minėjau, čia visą tai susiveda į analizės kokybę ir būtent tam reikėtų skirti daugiausia dėmesio. Ačiū labai, ačiū mūsų prelegentams, abiejų m, mm, diskusijų dalių dalyviams, dėkoju ir ponui Vinkleriui. Turiu pasakyti, kad puikiai buvo pristatyta e, susidariusi situacija prekybos politikos rytyje. Daug buvo kalbėta apie Europos Sąjungą, taip pat apie kitus e, globalesnius pasaulinius aspektus. Ačiū Jums už tai. Man atrodo, kad tai suteikia nemažai peno pamastymams visiems komiteto nariams. Tačiau man taip pat atrodo akivaizdu, kad prekybos politika nenukrito tiesiog iš dangaus. Tai yra realus apčiopiamas dalykas, kurį sukūrėme mes ir be abejo, tai priklauso nuo žmonių pasirinkimų. Jie gali keisti prekybos politiką, nustatyti savo prioritetus. Galbūt, pavyzdžiui, kalbant apie e, tvarios plėtros tikslus, tai yra tam tikras kompasas, juk dėl jų buvo susitarta pasauliniu mastu. Ir man atrodo, kad vienintelis susitarimas e, šia kryptimi buvo priimtinas ir um, valstybėms narėms. Bet taip turbūt tai būtų galima pavadinti kompasu. Taip darbą reikia tęsti, nesustoti, tad ačiū visiems dar kartą. Ir kaip minėjo ponas Vinkleris, dirbkime kartu. Dėkoju visiems.